Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai, kolegos. Prašyčiau susėsti į vietas. Kreipiuosi ir Europos parlamentų, ir nacionalinių parlamentų narius. Prašau susėsti. Laukiu jūsų dėmesio. Būtų labai gerai pradėti posėdį, turint galvoje laiką, reikia labai atidžiai stebėti laiką, nes šiandien po pietų mūsų laukia dvi darbinės sesijos. Pirmiausia, dviejų dienų seminaro trečioji sesija, tai yra iššūkiai susijęs su domino apsauga ir teisės saugos institucijomis ir Ketvirta sesija ir ketvirtas posėdis duomenų valdytojų ir tvarkytojų privačiame ir užimtumo sektoriuje. Prieš mus pradedant diskusijas, kurioms vadovaus Dimitrijos Drutsas ir pona Šonkelį. Prieš tai dar išklausysime komisijos vicepirmininkės Vivian Reding sveikinimo kalbą. Pone Reding yra atsakinga už svarbų klausimų portfelį, tai yra pagrindinės teisės ir teisingumas. Ji komisijoje atlieka labai svarbų vaidmenį, įmantis iniciatyvos ir rengiant pasiūlymą dėl domenų apsaugos reglamento ir domenų apsaugos direktyvos. Šiais klausimais dabar vyksta diskusijos. Taigi, šiandien ir rytoj mes apie tai kalbėsime ir pirmiausia išgirsime komisijos vicepirmininkės Vivian Reding pasisakymą, po to galėsite pateikti klausimų, taigi jeigu norėsite užduoti klausimų, prašau pakelti ranką laiką, kad galėtume užfiksuoti jūsų vardą pavardę. Taigi po ponios Reding kalbos pasistengsime suteikti žodį kaip galima didesniam skaičiui posėdžio dalyvių. Žodis poniai Reding. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmieji nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau uh, pasakyti, kokį įspūdį man padarė Europos parlamento parengta darbo atvarkė. Tai yra tikrai labai svari darbo atvarkė, kurioje yra nurodyta tai, ką reikia padaryti, kad piliečių įsirinkti nariai dirbtų, rūpintųsi piliečių teisėmis, kad būtų užtikrintas tinkamas ekonomikos veikimas ir kad susiburtų Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai, spręsdami šios klausimus. Šiandien vykstanti diskusija žymi naują darbo duomenų apsaugos rytyje etapą. Ir temos, kurias jūs pasirinkote savo diskusijoms, yra esminiai duomenų apsaugos taisyklių aspektai. Čia kalbame apie pagrindinius principus. Tai yra asmenų apsauga, ekonomikos vystimą, teisės saugai kylančius iššūkius, taip pat e, valdymą, domenų valdymą, jo nuoseklumą, veiksmingumą. Įvardytos svarbios temos ir dabar atėjo laikas ieškoti atsakymų svarbius klausimus. Jūsų parinkta, pasirinkta tema tikrai yra gera, nes global... pasitikėjimo kūrimas globalizacijos paveiktame pasaulyje yra mūsų veiksmų centre. Jūs žinote, kad Europos duomenų apsaugos taisyklės buvo patvirtintos 95 metais. Tada dar nebuvo interneto, tik vienas procentas gyventojų naudojosi internetu o Facebooko įkūrėjai buvo, te buvo aštuoneri metai. O debesis tada reiškia tik um, kondensacijos paveiktą orą. Dabar jau gyvename naujais, naujos ekonomikos laikais. Duomenų, duomenės tapo labai svarbių dalykų ir turiu pasakyti, kad su duomenimis susijęs sektoriai e, visame pasaulyje auga po 40 procentų per metus. Taigi duomenys yra skaitmeninės ekonomikos centre. Tai yra valiuta ir kad bet kokia valiuta būtų e, sėkminga, veiksminga, ji turi laisvai judėti. Duomenų apsauga užtikrina tą judėjimą. Yra nustatomos bendros taisyklės visai bendrai vidaus rinkai. Jūs taip pat žinote, kad valiutos laisvas judėjimas priklauso nuo labai svarbaus dalyko, tai yra pasitikėjimo. Ir tik tada, kai piliečiai pasitikės, tvirtai žinos, kad jų duomenys apsaugoti, tik tada jie tuos duomenys patikės verslui ir institucijoms. Ponios ir ponai, tas pasitikėjimas dabar mažėja. 70 procentų mūsų piliečių mano, kad jų asmens duomenys, kurios, kuriuos turi įmonės, gali būti panaudoti kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Ir jeigu mums nepavyks pakeisti šios tendencijos, jeigu neturėsime patikimų nuosekliai taikomų taisyklių, dėl kurių duom, mūsų duomenys tampa saugesni, pigesni ir įkvepia vartotojų pasitikėjimą, tai tada mums, jeigu to neturėsime, kils daug problemų, nes mūsų vidaus rinka nesiplėtos taip, kaip galėtų. O dabar tos rinkos augimas yra spartus. Pa, tarkime, nuotolinio duomenų saugojimo technologijos arba debesų technologijos, jos e, teikia daug galimybių ir e, gali, turi didelį poveikį BVP. Iki 2020 metų BVP gali išaukti tūkstančių milijardų eurų būtent dėl šių technologijų. Ir mes turime stengtis, kad tos technologijos ES būtų įtiektos kaip galima greičiau, kad išnyktų kliūtis. Tarp tų kliučių noriu paminėti vieną, tai yra žmonių suvokimas. Žmonės mano, kad technologijų naudojimas kelia papildomą riziką kalbėdama apie žmonės, turiu galvoje piliečius, asmenis, kuriems rūpi tai, kas daroma su jų domenimis, ir įmonės, kurios nerimauja dėl jų veiklos trukdžių, trikdžių arba duomenų apsaugos trūkumo debesise. Taigi, kaip jau sakiau, čia yra svarbiausia pasitikėjimas ir mes turime siekti jį didinti. Ir būtent dėl šios priežasties aš ir pasiūliau keisti Europos duomenų apsaugos taisyklės. Jeigu mes norime kurti naują skaitmeninę erdvę, tai priemonių turime imtis kaip galima greičiau. Sveikinu pilietinių laisvių komitetą pasirinkus duomenų apsaugą e, šių metų tarp parlamentinio susitikimo tema. Taip pat džiaugiuosi ir tuo numatytų darbų grafikų, kurį pristatė du pranešėjai, ponas Drucas ir ponas Albrecht. Jie yra šio komiteto pranešėjai. Tai mums teikia pasitikėjimo, kad pavyks pasiekti politinį susitarimą dėl reformų paketo iki airijos pirmininkavimo pabaigos. Žinoma, šio darbo pagrindus ir padėjo ir pasirengimus pradeda pirmininkaujantis Kipras. Taip pat lauksiu ir pranešimų projektų, kurie bus pateikti per artimiausius kelis mėnesius. Jie padės mums dar labiau paspartinti diskusijas. Noriu Jūs patikinti, kad komisija visapusiškai remia pastangas dirbti su šiais dosie e, reiškime savo paramą ir parlamentui, ir tarybai. Turime siekti, kad mūsų domenų apsaugos taisyklės tiktų 21 amžiui. Šios dienos posėdis yra labai aktualus. Pamėginsiu dabar sureaguoti į Europos parlamento pateiktus klausimus. Į tos klausimus jau yra atsakyta raštu ir dar vyks daug diskusijų, o dabar norėčiau pako, paminėti pačius svarbiausius dalykus. Žinoma, nacionalinių parlamentų atstovams svarbu žinoti, koks bus e, reformų paketo ir nacionalinės teisės santykis. Jūs galite klausti, kodėl komisija nusprendė e, siūlyti reglamentą, o ne direktyvą. Į šį klausimą atsakysiu labai aiškiai. Pasiūliau reglamentą todėl, kad tai yra vienintelis būdas tikslams pasiekti, tai yra vienintelis būdas užkirsti kelią bendros rinkos susiskaidimui ir tai yra vienintelis būdas užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimą visur. 95 metų direkt... 95 patvirtinus 95 metų direktyvą, vėliau atsirado 27 duomenų apsaugos taisyklių rinkiniai, kai kurie iš jų prieštarauja vienas kitam, dėl to atsirado nereikalingos finansinės naštos ir biurokratijos. Ir dėl dabartinių duomenų apsaugos skirtumų, dabartiniai apsaugos skirtumai daro įtaką įmonių konkurencingumui, o įmonės jau daug metų skundžiasi, sunkumais ir išlaidomis, kurių atsiranda taikant 27 tarpusavėje prieštaringas taisyklės, kurios galoja, galioja vidaus rinkoje. Taigi visiems tiesiogiai taikomas teisės aktas sumažins teisinius. Teisės nuostatų susiskaidimą užtikrins teisinį aiškumą, tai bus sukurtas suderintų taisyklių rinkinys, ir taip galėsime sukurti atvirą rinką be sienų. Aš taip pat žinau, kad vyksta diskusijos apie domenų tvarkymą privačiame ir viešajame sektoriuje. Klausimą, ar čia neturėtų būti skirtumų. Aš tikrai nesiūlau nieko naujo, nes dar 95 metų direktyvoje nebuvo daromas skirtumas tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Taigi čia esminių pokyčių mes nepasiūlėme. Viešojo ir privataus sektoriaus atskirimas be to nebūtų visiškai aiškus ir dėl technologijų pokyčių tą atskirimą būtų daryti dar sunkiau. Pateiksiu pavyzdį kas atsitinka, kai vietos valdžios institucija perkelia asmens duomenis į debesį, kurį e, yra sukūrusi privati įmonė, kur baigėsi viešojo sektoriaus ribos ir prasideda privataus sektoriaus ribos. Manau, kad šis klausimas labai įdomus teisininkams, tačiau privačioms įmonėms Mm, čia ne viskas aišku. Norėčiau paaiškinti, kad nemanau, jog aiškus atskirimas, diferencijavimas būtų nepagristas. Ne, tikrai yra atveju, kai toks diferencijavimas būtų pagristas. Tikrai viešosios institucijos tvarko duomenis atsižvelgdamos į viešąjį interesą, o neremdamosi sutikimu. Čia, pavyzdžiui, turiu galvoje mokesčius, mokesčius rytį. Reglamente yra įvardyjamos rytis, kur galima vadovautis kitokių požiūrių. Tačiau privatus sektorius turės vadovautis tais pačiais principais. Tai yra duomenų pas, naudojimo paskirties ribojimas, e, duomenų subjekto informavimas apie teisės ir taip toliau. Ir šie principai galios ir privačiame, ir viešajame sektoriuje ir jų negalima vertinti kaip savaime suprantamo dalyko, nes yra daug pavyzdžių, e, rodančių, kad privatus sektorius negalės vadovautis taisyklėmis, jeigu jos nebus aiškiai vardytos teisės aktuose. Šioje sudėtingoje aplinkoje svarbus vaidmuo teks nacionaliniams parlamentams. Siūlomame reglamente yra įvardyjamos rytis ir duomenys, kurie yra labai delikatus, jautrus, nacionaliniu lygiu ir kurios reglamentoja nacionalinė teisė. Pavyzdžiui, kaip užtikrinti domenų apsaugos ir saviraiškos laisvės pusiausvėrą. Taip pat koks viešasis interesas pagrindžia e, domenų tvarkymą. Jeigu valstybės narės vadovaujasi bendrais reglamento principais, jos turi priimti teisės nuostatas ir dėl saviraiškos teisės. Manau, kad pasiūlytas reglamentas yra tikrai racionalus, nes jame pripažįstama, kad yra sričių, kurios yra ypatingai jautrios valstybėms narėms. Ir čia atsakomybė turi tekti valstybėms narėms. Nacionaliniai parlamentai taip pat pateikė klausimų apie komisijos ir nacionalinių institucijų vaidmenį. Kalbant apie komisijos vaidmenį, suprantu ir žinau, kad buvo išreikšta nemažai susirūpinimo dėl komisijai suteikiamų įgaliojimų, pavyzdžiui, komisijos teisės tvirtinti deleguotosius arba įgyvendinimo teisės aktus. Norėčiau akcentuoti, kad pasiūlytas reglamentas buvo parengtas taip, kad technologijų požiūrių būtų neutralus. Jūs turbūt žinote, kad yra sunku parengti reglamentą, procedūra yra sudėtinga ir užtrunka ilgai. Ir negalima pradėti keisti reglamento kas kart, kai atsiranda kokių nors technologijų pokyčių. Taigi mes turime neatsilikti nuo technologijų raidos, negalime jai trukdyti ir reglamentas turi būti pakankamai lankstus, kad būtų galima atsižvelgti į technologijų inovacijas ir vartotojų elgesio modelius. Todėl reglamente ir yra numatyti deleguoti į teisės aktai ir įgyvendinimo įgaliojimai. Turime būti tikri, kad reglamento principai ir taisyklės galėtų būti taikomi ir ateities technologijų poslinkiams, kad nereiktų vėl iš esmės reformuoti šios ryties. Ir Lisabonų sutartyje yra numatyta galimybė tvirtinti deleguotusius ir gyvendinimo teisės aktus dėl šios priežasties. Ir nemanau, kad galėtų būti principinio pasipriešinimo deleguotojų teisės aktų naudojimui. Žinoma, galima būtų kalbėti apie atskirus deleguotojų teisės aktų tipus. Ir čia aš esu pasiruošusi diskusijai, esu pasirengusi galvoti apie deleguotojų aktų taikymos rytį ir skaičių. Ir jeigu teisėkuros institucijos nuspręs, kad reikia apsiriboti tik būtiniausiais dalykais, tai aš čia norėsiu išklausyti jūsų nuomonės apie įvairius siūlomus įgaliojimus. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų minčių ir apie galimas alternatyvas. Ir kad jums būtų lengviau apie tai galvoti, pasakysiu, kad išsamių detalių taisyklių numatymas teisės akte reiškia, kad neliks lankstumo, o to reikėtų vengti. Jeigu per daug elementų bus palikta reglamentuoti valstybėms narėms, tada nukrypsime nuo tikslo sukurti vienodas konkurencinės sąlygas atviroje rinkoje. Trečias dalykas. Jeigu atskiriems sektoriams taikytume savitą požiūrį, tai situacija taptų sudėtingesnė, ji nesupaprastėtų. Ir ketvirta. Elgesio kodeksų daugeliu atveju nepakaks, kad išvengtume rinkos susiskaidimo. Taigi, aš labai aiškiai pasakiau, kad esu pasirengusi gilintis kiekvieną deleguotąjį aktą, nagrinėti juos po vieną ir žiūrėti, ar jie yra būtini, ar būtų galima rasti kitokį sprendimą. Dar vienas svarbus dalykas. Koks yra Europos komisijos ir nacionalinių duomenų apsaugos tarnybų santykis? nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos ir toliau e, bus duomenų apsaugos taisyklių gyvendinimo stuburas. Toks yra mūsų pasirinkimas, nes e, mąstant logiškai, kadangi kalbame apie bendrą rinką, būtų galima steigti vieną instituciją visai bendrą rinkai, bet aš pasirinkau to nedaryti, pasirinkau palikti atsakomybę nacionalinėms duomenų apsaugos tarnyboms, kurios racionalizuos savo darbą vadovaudamosi nuoseklumo principu. Naujoje sistemoje duomenų apsaugos tarnybų nuomonės bus svaresnės, bus vadovaujamasi suderintų požiūrių į tuos klausimus, kurie turi europinės svarbos, čia turiu galvoje ir bendrus dalykus, ir duomenų apsaugos klausimus, ir padėdamos viena kitai duomenų apsaugos tarnybos sustiprins savo intervencijos galės. Taip pat bu, sprendimams bus taikoma kolegų peržiūra ir dalinantis patirtimi tarp daugiau kaip tūkstančio domino apsaugos specialistų tikrai bus galima įgyti daug svorio bendraujant su vyriausybėmis, komisija. Ir komerciniu pasauliu. Taikant šį nuoseklumo mechanizmą komisijos vaidmo yra labai aiškus. Komisija bus kraštutinė, galutinė instancija, paskutinė instancija. komisija įsikiš tik tuo atveju, jeigu kils abejonių dėl to, ar yra laikomasi ES teisės aktų, arba jeigu kyla pavojus, kad duomenų apsaugos taisyklės bus taikomos nenuosekliai, nevienodai. Aš čia tikrai nieko naujo neišradau, nes toks mechanizmas yra taikomas ir kitose politikos rytise, pavyzdžiui, telekomunikacijų srityje. Rytyje ir toks požiūris pasiteisino. Komisija neketina tapti e, pagrindinė duomenų apsaugos tarnyba, tai ne mūsų funkcija ir tai negali būti mūsų funkcija. Atskirų atvejų susijusių su duomenų apsauga nagrinėjimas bus nacionalinių duomenų apsaugos tarnybų kompetencija. Ir tik jeigu atskiri atvejai sukels bendro pobūdžio klausimų, tada kaip e, kraštutinė priemonė bus e, pasitelktas arbitras, tačiau tai jau bus išimtis, o ne taisyklė. Dar vienas svarbus klausimas, kurį kelia nacionaliniai parlamentai. Tai yra reglamentas ir direktyva mano nuomonė ir, man atrodo, ir parlamento nuomonė. Dėl reglamento ir direktyvos reikia dėrėtis kaip dėl vieno paketo. E, mūsų piliečių laisvė ir saugumas yra dvi tos pačios monetos pusės. Tai yra du politikos tikslai, kuriuos turėtume įgyvendinti e, patvirtinę pasiūlymus reformuoti ES duomenų apsaugą. Po dviejų metų konsultacijų su visais suinteresuotais asmenimis, įskaitant valstybių narių institucijas, mes supratome, kad dabartinės taisyklės įtvirtintos pamatinėme sprendime nėra pakankamos, nėra patenkinamos. Yra daugybė taisyklių, daug teisės aktų ir akivaizdu, kad visa tai nepadeda sklandžiai keistis informaciją valstybėse narėse ir tarp jų. Čia aš kalbu apie 2008 metų pamatinį sprendimą. Jį pakeis direktyva. Ten kalbama tik apie tarp valstybinį duomenų tvarkymą. Tai buvo dar vienas jūsų klausimas. Jūs klausėte, kodėl E, prie tarpvalstybinio aspekto kalbu ir apie vidinius aspektus. Po ilgų diskusijų su šios ryties praktikais padarėme išvadą, kad jie yra teisūs. Policijos ir teisėsaugos institucijos mums labai aiškiai pasakė, kad nedaro skirtumo tarp, tarp valstybinio ir nacionalinio domenų tvarkymo. Ir ne visada būna iš anksto aišku, ar valstybės, vienos valstybės narės surinkti duomenys vėliau taps tarp valstybinių mainų objektų. Taigi buvo nuspręsta, kad ir buvo sakoma, kad praktikams nerealu savo kasdienėme darbe daryti skirtumą. Pavyzdžiui, duomenis, kurios naudoja teisėsaugos institucijos, gali sudaryti duomenys surinkti toje valstybėje narėje ir iš kitos valstybės narės gauti duomenys. Ir būtų tikrai neracionalu tuos duomenys saugoti dviejose duomenų bazėse. Be to, būtų labai nenaudinga taikyti skirtingas duomenų apsaugos taisyklės vienai duomenų baziai. Taigi, skirtumas tarp nacionalinio ir tarp valstybinio domenų tvarkymo būtų padarytas dirbtinai. Ir mūsų teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje e, įtariamas asmuo, įtariamojo asmens atžvilgių gali būti išduodamas e, Europos arešto orderis, o to asmens duomenys gali būti saugomi ekris duomenų bazėje. Taigi to, tokiu būdu nacionaliniai duomenys tampa tarp valstybiniais duomenimis ir policijos pareigūnai kartais net nežino, ar tie duomenys surinkti nacionaliniu ar tarp valstybiniu lygiu. Taigi išklausę teisės saugos institucijų ir teisėjų mes nebedarome skirtumo. Ir čia vadovaujamės tokia pačia logika kaip visame reglamente ir direktyvoje. Tai yra siekiame supaprastinimo, siekiame sudaryti sąlygas sklandžiai keistis duomenimis ir e, lengviau vykdyti teisės saugos operacijas. Kai kurie nacionaliniai parlamentai taip pat pasisakė prieš valstybių narių pareigą keisti tarptautinius susitarimus, kurie buvo sudaryti prieš įsigaliojančią direktyvai. buvo klausima, kaip bus, jeigu šie susitarimai prieštaraus busimai direktyvai, ką tokiu atveju reikės daryti. Sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad valstybėms narėms nustatomas teisinis įsipareigojimas užtikrinti savo dvišalių susitarimų atitikimą sutartims ir ES teisiai. Cituoju. Valstybės narės turi imtis visų reikiamų priemonių, kad panaikintų nustatytus netitikimus. Tiek būtų apie teisę, tačiau kaip tai įgyveninti praktiškai. Tai yra valstybių narių valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo pagrindinė sąlyga yra sutarčių taikymas. Ir skirtingos e, taisyklės galiojančios skirtingose valstybėse narėse tikrai nėra sklandaus bendradarbiavimo pagrindas, nes gali būti, kad valstybės narės nenorės perduoti duomenų ten, kur duomenų apsauga netokia griežta, o mes norime, kad duomenų mainai vyktų sklandžiai. Ir aš puikiai suprantu, kad dabar galiojančių susitarimų peržiūra, nors ir yra būtina, reiškia administracinę naštą. Todėl direktyvoje yra numatomas penkerių metų peržiūros laikotarpis, tai yra daug ilgesnis laikotarpis nei dviejų metų laikotarpis skirtas direktyvai įgyveninti. Be to, direktyvoje taip pat yra numatyta tam tikrų, numatyti tam tikri skubus atvejai, kai duomenys reikia perduoti nedelsiant, kai norima užkirsti kelią e, visuomenį kylančiam pavojui. Žinoma, čia nebebus taikomos tokios griežtos taisyklės. Taigi, ateityje bus galimybė atsižvelgti į ypatingus operatyvinius poreikius. Matau, kad pirmininkas pradeda nervintis, žiūri į darbo tvarkę, taigi pirmininkė, čia ir baigiu savo pasisakymą ir atsakysiu į kitus klausimus, kuriems dabar neturėjau laiko. Thank you, yes, right. Ačiū komisijos nariai, poniai Reding. Iš ties, šį rytą mes įstengėme laikytis nustatytos darbo atvarkės. Ir po pietų taip pat dirbsime ekspertų grupėse. O dabar e, prašau užduoti klausimus ir ponė Reding juos atsakys. Štai jau šešios rankos pakeltos. Taigi prašyčiau kalbėti po dvi minutės. Pirmiausiai, žodis suteikiamas ponui Bolink iš Švedijos Rikstako parlamento. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę aptarti šiandien šios klausimus. Aš kalbėsiu apie reglamentą kaip jau buvo teikta, jis remiasi 2008 metais patvirtintų sprendimu dėl asmens duomenų tvarkymo. E, policijos e, ir teisės saugos institucijų bendradarbiavim, bendradarbiavimo srityje, tarptautinėme bendradarbiavime. Ir jau buvo pasakyta, kad Šiuo dokumentu apriepiamas ir keitimasis duomenimis institucijos viduje. Na, manyčiau, kad tai netitinka subsidiarumo principo. Nes kalbant apie kovą su nusikalstamumu ir keitimasi duomenimis, Tai pasakytina, kad šį darbą vykdo nacionalinės teisės saugos institucijos ir tai netitinka tarptautinės baudžiamosios teisės nuostatų. Šis sprendimas turi būti gyvendinamas. Tai yra gyvendinamas nuo 2010 lapkričio mėnesio. Mes manytume, kad dar anksti daryti išvadas, kaip šis pamatinis sprendimas buvo vykdomas. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų nuomonės to klausimo. Toliau žodis Vokietijos Bundestago nariui, ponui Heikerbach. Labai ačiū. Pirmiausia, Norėčiau pritarti jūsų išsakytiems tikslams, e, numatytiems e, reglamente. Mano supratimu, e, bandymas kaip labiau suvienodinti teisės aktus, pasirinkus reglamento teisinę formą, yra sveikintinas. Tikriausiai žinote, kad Vokietija turi čia patirties, užtikrindama nacionalinius apsaugos standartus. Uh, Norėčiau pateikti du klausimus. Pirmasis klausimas. E, ar jūs išvelgiate tiesioginį ryšį tarp reglamento dėl bendros duomenų apsaugos e, ir e, direktyvos reglamentuojančios duomenų apsaugą, kai jie renkami teisė saugos institucijų. Uh, Antrasis klausimas susijęs su tarptautinėmis e, sutartimis. Jūs apie tai taip pat kalbėjote. Konkrečiai, ką tai kaip, koks ryšys e, yra tarp tarptautinių susitarimų dėl domenų perdavimo tarp e, JAV ir Europos Sąjungos? Ir e, kaip e, bus apdarojami duomenys, kurie yra siunčiami kitoms valstybėms e, narėms arba JAV, atsižvelgiant į teisėjų koros pasiūlymus. Dėl pritarimo principo. Uh, E, aš manau, kad vienareikšmiškai negalime pritarti e, visiems pasiūlymams. Yra numatytas tam tikros išimtys direktyvoje, tačiau 19 e, straipsnis tarsi prieštarauja bendram principui. Kaip Jūs ketinate užtikrinti nuoseklumą, nes priešingų atveju nebus aišku, kokias procedūras konkrečiu atveju taikyti. E, bendrai mes turėtume stengtis išlaikyti labai aukštą duomenų apsaugos lygį, neturime nusileisti ir apie tai buvo kalbėta jau šį rytą. Ponas Atsiprašau, ponas Dalasa iš Ispanijos. Ačiū. Ačiū už galimybę pasisakyti. Ačiū už šio seminaro surinkimo idėją. Norėčiau užduoti klausimą. Buvo išsakyta galimybė dėl reglamento taikymo srities išplėtimo, dėl to, kad policija galėtų naudotis ir asmeniniais ir kitais duomenimis. Ir tai yra problemiška. Neteisingumo prasme, bet dėl to, kad ir privačios įmonės, ir specialistai, kurie nėra policijos darbuotojai, dirbdami savo darbą, atlikdami tyrimą į darbą, gali gauti įvairią informaciją, tame tarpe verslo informaciją. Ir taip pat gali tirti ir asmeninius, asmens duomenės. Regis, kad bendrojo reglamento nepakanka, mums reikėtų būti ambicingesniais ir nustatyti visą sistemą, kaip tokios įmonės ir kaip tyrimą atliekantys specialistai turėtų atlikti savo pareigas. Reikėtų taip pat apsvarstyti galimybę sukurti registrą ir atlikti jo administracinę kontrolę. Taip pat reikėtų nustatyti tam tikrus veiklos principus kai kalbame apie šių specialistų veiklą. Pavyzdžiui, nustatyti būtinybės kriterijų, ar iš ties yra būtina turėti prieigą prie tam tikros domenų bazės. Tikslo kriterijų, proporcingumo kriterijų. Taigi, norėtume kad būtų parengtas reglamentas tam tikram sektoriui dėl to, kai būtų galima gauti duomenis tam tikrais tikslais. O dabar žodis ponui Ensijų, Europos parlamento nariui. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė. Norėčiau padėkoti vicepirmininkiai poniai Reding už jos pristatymą, už jos pateiktas mintis. Mes pritarėme joms ir norėtume, kad jos atsispindėtų naujame reglamente. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, be kurio negalima užtikrinti duomenų apsaugos. Tai duomenų bazių saugumas, kai kalbame apie asmens duomenis ir neskelbtinus duomenis. Yra nauja direktyva, kuri buvo suderinta dėl joje buvo numatytos sankcijos pažeidus informacijų technologijų reikalavimus ir taip pat už duomenų apsaugos pažeidimus. Reikėtų užtikrinti duomenų apsaugą ir numatyti ne tik sankcijas, bet ir kaip kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Ponas Konstantin Funots, Vokietijos. Labai ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju e, komisijos pirmininko pavaduotojai už jos pranešimą. E, apsauga apdarojant asmens duomenis yra absoliutus prioritetas, e, duomenų skaitmeninimas e, meta naujus iššūkius. Yra atsiradę daug naujų duomenų perdavimo formų, kurių sustabdyti jau neįmanoma. Ir mano supratimu, šis reglamentas suteikia mums naujas galimybės sustiprinti duomenų apsaugą. Iškyla klausimas, e, kalbant apie papildomų duomenų kaupimo direktyvą, ar um, ją ja, rengiant yra laikomasi tik būtiniausių duomenų rinkimo principo? Ar nėra taip, kad atsižvelgiant į pilietinės organizacijas, uh, ir tuos, kurie kovoja dėl domenų apsaugos. Ar nėra taip, kad reikalingas pasitikėjimas rengiant reglamentą buvo tiesiog pamintas siūlant direktyvos tekstą ir galbūt reikėtų grįžti prie šių principų. Ačiū dabar, pane Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Reding. Vienas klausimas. Kodėl mes parlamente sulaukėme direktyvos pasiūlymo dėl lėktuvo keleivių duomenų kaupimo dar prieš baigiant e, debatus dėl reglamento teksto. Jūs tikriausiai žinote, kad 29 straipsnio darbo grupė daug dirbo šioje srityje ir dabar tiesiog neproporcinga nesuderinti dviejų skirtingų e, diskusijų. Mes, aišku, kovojame prieš terorizmą. E, duomenų rinkimo motivacija yra pakankama, tačiau aš e, manau, kad e, Negalime remtis tik susitarimu su JAV ar atsižvelgti tik į Junktinės karalystės poziciją arba į tuos, kurie tiesiog spaudžia Europos parlamentą, kad jis priimtų sprendimą neatsižvelgdamas, neatsiklausęs um, valstybių narių parlamentų pozicijos. Mes kalbame apie um, lėktuvų keliaivių duomenų įrašus, dėl kurių priimant sprendimą nebuvo konsultuotasi su nacionaliniais parlamentais. Taigi pažeidžiamas duomenų apsaugos e, principas. Turėtų būti įtraukti ir nacionaliniai parlamentai. Ar jūs nemanote, kad e, tokios opios problemas turėtų būti prieš tai aptartos su nacionaliniais parlamentais, o to nebuvo padaryta. Ačiū, ponia Romero. Aš dabar e, siūlyčiau atsakyti per dešimt minučių į visus klausimus, kad mes spėtume su savo darbuotojai. Matote, tai taip reikalai vyksta Europos parlamente. Aš tikiuosi, kad jūs išgirsite mano atsakymus. Taip, pirmininkė, kita vertus, aš pritariu jūsų pasiūlymui. Ką mes padarėme? Mes patikėme direktyvą direktyvą, e, tiksliau perdarėme direktyvą į e, reglamentą, siekdami išvengti fragmentacijos, susiskaidimo, e, bandydami kurti bendrą duomenų apsaugos rinką ir siekdami užtikrinti savo piliečiams tinkamą duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Tos pačios strategijos nesilaikėme, kai buvo priimamas pamatinis sprendimas, jis nebuvo paverstas reglamentu. Taip mes pripažinome, kad pamatinėme sprendime yra saugumo aspektų, teisės aktų įgyvendinimo aspektų. Taip pat buvo svarstama apie e, neatskleistus nacionalinius duomenis, e, kurių kaupimas yra reglamentuojamas remiantis nacionalinės teisės aktais. Tuo remdamiesi mes siekime apsaugoti subsidarumo principą ir nepažeisti nacionalinių baudžiamąją teisę reglamentuojančių įstatymų. Todėl atitinkamo atveju buvo pasirinkti, e, pasirinktos konkrečios e, teisės formos. Kalbant apie Lisabonos sutarties e, įsigaliojimą, šis sutartis nedaro jokio skirtumo tarp privačių duomenų ar individualių duomenų, todėl kad ta pati duomenų apsaugos, tos pačios e, duomenų apsaugos nuostatos yra taikomos e, horizontaliai visiems duomenims. Kalbant apie apsaugos lygmenį skirtingose valstybėse narėse ir ar mes svarstėme apie tai, ar nebūtų buvę geriau atskirti reglamentą nuo direktyvos. Aš labai aiškiai pabrėžiau, kad mes išnagrinėjome horizontalų sutarties ir hartijos lygmenį ir buvo buvo nuspręsta tą pačią apsaugą taikyti tam tikrais atvejais e, asmens duomenims ir e, visiems duomenims. Todėl mes pabandėme reglamentu teikti pasiūlymą, kuris apima patį didžiausią duomenų apsaugos lygmenį. Nesiorientavome į žemiausią apsaugo, apsaugos lygmenį, žinodami, e, kad e, ta apsauga turi būti dideli, e, didelė. Kalbant apie duomenų prieglopstį, ir duomenų aps, apdorojimą. Turime kalbėti apie tikrą pritarimą ar sutikimą. Tai turi būti aiškiai išreikštas sutikimas. Ne įmanoma reglamente atskirti privataus ir viešojo sektoriaus, todėl kad tie duomenys kartais persikloja ir pranešėjai čia sėdintys tikriausiai tai puikiai suvokia. Aš esu tikra, kad pranešėjai e, pateiks atitinkamus pakeitimus. Aišku, e, jūsų klausimas priverčia mane susimastyti, ar nereikia skirti um, privačių ir viešųjų duomenų, viešojo sektoriaus duomenų, nes vienaip ar kitaip iš esmės visiems duomenims turi būti saugoma ta pati e, duomenų apsauga. Ar neatskleistiniems jautriems duomenims turėtų būti suteikta didesnė apsauga? Išpolė kibernetinėje erdvėje tapo realybė, su kuria susiduria tiek valstybės narės, tiek mūsų partneriai kitose kontinentuose. Jau yra dirbama šioje srityje, siekiant užkirsti kelią kibernetinėms atakoms, tačiau dažnai yra taip, kad tie, kurie atranda ar sukuria naujas nusikalstamos veikos formas, visą laiką yra žingsnių priekyje. Tačiau mes tikimės, kad mums pavyks užkirsti šias tendencijas. Palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimas e, tai nėra privatus klausimas, e, būtų klaidinga siekti reglamentuoti šį dalyką direktyva, todėl kad skirtingose teritorijose jos būtų taikomos skirtingai skirtingai direktyvą perkeltų nacionaliniai įstatymų leidėjai, tačiau um, kita vertus būtų galima daryti bičiulių spaudimą. siekiant, kad būtų išvengta palankesnio teisinio režimo ieškojimo kitose valstybėse narėse. rezervinis duomenų kaupimas. Aš atsakysiu vokiečių kalba, todėl kad tai yra vokiška afera. Gerai. E, tikrai e, tikiuosi, kad nekalbėsiu pernelik nuobočiai tą temą, su kuria nėra susidūrę visi, tačiau tai yra problema, kurią Vokietija turi įspręsti. Vokietijoje e, aukščiausiasis teismas, e, teismas ir e, konstitucinis teismas panaikino e, E, galiojančius teisės aktus, todėl dabar reikia renkti naują teisėkuros pasiūlymą, o mano kolegė Cecilija Malmstram, atsakinga už saugumo klausimus, pateiks e, savo poziciją dėl rezervinių duomenų kaupimo ir saugojimo. Ji palaiko ryšį su kompetentingais Vokietijos ministrais šio klausimu. Dėl keliaivių duomenų įrašų. Tai dar vienas e, suktas klausimas. Jūs tikriausiai žinote, kad diskusijų būta skirtingų. Kalbant apie nacionalinius susitarimus, Europos Sąjunga kompetentinga priimti sprendimą pasikonsultavusi su Europos parlamentu. Europos parlamentas tikriausiai žino, kad šiuo atveju kalbame ne tik apie keliaivių duomenų įrašus, tačiau ir apie SWIFT susitarimą, apie kitus apius klausimus. Ir galų gale, priimant bet kokius sprendimus, parlamentas turėjo pritarti naujoms taisyklėms. Kaip mano kolegė Cecilija Malmström, taip ir aš Mes nuolat lankomės Libe komitete, siekdamos e, supažindinti su darybose pasiektą pažangą, informuojame apie darybą su JAV atstovais, e, JAV draugais Taigi mums nereikia grįžti prie to paties klausimo, tai yra duomenų apsaugos, todėl kad saugumo klausimai mums yra e, savame suprantama svarbus. Dėkuoju komisijos nariai Reding, jūs čia atlikote savo darbą. Mm, ačiū Jums už iniciatyvas, reglamentą ir direktyvą. Ačiū, kad apsilankėte pas mus. Mes galime pažadėti Jums savo paramą. O dabar pradedame trečią posėdį. Trečią posėdžio dalį. Vadovaus ponas Dimitrijos Drucas. Taip pat norėčiau pakviesti ir kitus pranešėjus. Užlipti ant pakilos. Noriu pakviesti E, pona Hanai, pona Blas, pona Triuer, pona Buser, pona Felder užimti vietas ant pakilos. Yes. You want to come along? Mr. Drutzes, you take the floor. I will. Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την τρίτη ενότητα των εργασιών μου. Και... Sveiki susirinkę į mūsų trečiąjį posėdį. E, aš vis dėlto tęsiu anglų kalbą. Pirmiausia, noriu atsiprašyti. Turėsiu išeiti po kelių minučių. Žinau, kad e, nėra labai įprasta, kad pirmininkas e, palieka posėdį, kuriam turi pirmininkauti, tačiau trumpai pasakysiu, kaip žinote, mano šalyje, Graikijoje, e, mes labai ryštingai įžengėme į, tikiuosi, teigiamą įvykių periodą, kaip žinote, ponia Merkel e, vieši dabar mūsų šalyje ir aš buvau pakviestas dalyvauti televizijos debatuose e, šiandien ir aš e, sutikau atvykti, tačiau maniau, kad būtų svarbu, kad Vokietijos žiniasklaida išgirstų ir graikišką balsą. Mano garbus kolega Akselis Fos sutiko pakeisti mane. Jis yra šešėlinis pranešėjas APP frakcijos vardu dėl direktyvos, taip pat jūri komiteto e, nuomonės referentas. Taigi dar vienas pavyzdys, kaip puikiai veikia Graikijos ir Vokietijos bendradarbiavimas. Akselį dar kartą ačiū tau. With, uh, my, uh, Nenorėčiau dabar per daug gaišti jūsų laiko, pats kalbėdamas. Jūs matėte, kokiu požiūriu mes vadovaujamės ir darbinėme dokumente, kuris šiandien buvo išplatintas. Aš norėčiau, kaip galima daugiau laiko skirti mūsų svečiams ir ekspertams. Pats pateiksiu, akcentuosiu tik du dalykus. Visų pirma, manau, kad reikia užtikrinti vienodą asmens duomenų apsaugos lygį visose srityse turiu galvoje ir vykstant policijos ir teisminiam bendradarbiavimui. Turime vengti nerealių ir nepraktiškų sričių atskirimo. Ir būtent čia Europos parlamentas paprašė, kad būtų patvirtintas vienas teisės aktas, apriepiantis visas domenų apsaugos rytis. Bet aš esu realistas ir pragmatikas ir suprantu, kokiu požiūriu vadovaujasi komisija. Ta požiūrį pristatė komisijos narė Reding. Mes Europos parlamente primiktinai reikalaujame, kad būtų laikomasi požiūrio, kad reglamentas ir direktyva turi būti vertinami kaip vienas paketas ir turinio prasme, ir techninė prasme, turiu galvoje mūsų darbą. Taigi paprašysiu ir pabandysiu kreiptis į valstybės narės, kad ir jos greitai dirbtų. Prašysiu, kad būtų kaip galima greičiau dirbama su direktyva. Girdėjome gandų, yra tam tikrų signalų, kad kai kurie ES partneriai, kai kurios valstybės narės nelabai nori galvoti apie direktyvą. Aš tik pakartosiu, kad Europos parlamente mes ir toliau primiktinai reikalausime, kad šios priemonės būtų svarstomos kaip paketas ir ginsime savo požiūrį. Taigi daugiau negaiždamas laiko, perduosiu žodį pirmam mūsų pranešėjui, Lordui Hanai. Man didelė garbė jau daugelį metų būti šio asmens draugu. Taip pat turiu pasakyti, kad esame išgyvenę neužmirštamų akimirkų, atlikdami bendrą darbą susijusi su Kipro klausimu, taip pat ruošiantis Kipro Respublikai stoti į Europos Sąjungą. Žodis Deividui. Dėkoju Dimitrijos, dėkoju diskusijų vadovui. E, kaip jūs jau sakėte, mes praeitie daug bendradarbiavome ir tikrai turbūt nes, niekada nesitikėjome, kad staiga sėdėsime ant vienos pakilos ir kalbėsime apie duomenų apsaugos klausimus, kurie yra dar sudėtingesni, sako ponas Dimitrijus. Taigi aš čia esu svečias, ne ekspertas. Esu Lordų rūmų Europos Sąjungos vidaus reikalų pakomitečio vadovas. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Mano komitetas išnagrinėjo reglamentą ir direktyvą prieš vasaros atostogas. Šį darbą tęsime toliau vykstant dėryboms. Tačiau iš esmės galiu pasakyti, kad džiaugiamės tuo, jog Junktinės karalystės vyriausybė nusprendė visapusiškai dalyvauti dėrybose. Mes remiame šį sprendimą. Abi šios priemonės sukėlė labai didelį susidomėjimą tarp e, vadinamųjų suinteresuotojų asmenų. Junktinėje karalystėje gavau daug informacijos, daug atsiliepimų iš privataus sektoriaus prieš atvykdamas į šį posėdį. Manau labai svarbu, kad suinteresuotojų asmenų nuomonės būtų tinkamai išklausytos ir kad vykstant dėryboms dėl kiekvienos atitinkamos priemonės būtų atspindėtos atitinkamai keičiant tekstą, kad jis būtų veiksmingas. Pateiksiu keletą pastabų apie siūlomą direktyvą, nes tokia yra mūsų šios dienos posėdžio tema. Yra įtrauk teikiamos su teisės sauga susijusios priemonės ir praeitie tai sukėlė prieštaravimų. Dabar komisija siūlo dvi atskiras priemonės. Mums atrodo, kad Tai yra pragmatiškas ir pagristas požiūris. Direktyvoje taip pat būtų numatytas norimas lankstumas, nes kiekvienai valstybei nari bus leidžiama atsižvelgti į savo pačios aplinkybės. Pavyzdžiui, mūsų atveju mes atsižvelgtume į savo bendrosios teisės sistemą, kuris skiriasi nuo kitų, taikydami direktyvos nuostatas. Kaip ne visos nuostatos yra pakankamos, gali kilti problemų. Svarstant direktyvą, vis dėlto mes manome, kad direktyva palyginti su pamatiniu sprendimu yra geresnė. Jeigu direktyva bus patvirtinta, joje bus numatytos griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės nei tos, kurios dabar galioja pamatinėme sprendime. Mano komitetas praeitie buvo išreiškę susirūpinimą dėl pamatinio sprendimo. Žinau, kad direktyvos nuostatos vis dar yra silpnesnės nei reglamento. Čia turiu galvoje ir duomenų subjekto teisės. Europos duomenų apsaugos tarnyba ir mūsų duomenų apsaugos komisaras jau išreiškia susirūpinimą dėl tam tikrų aspektų. Galbūt taip yra numatyta dėl tam tikrų veiklos aspektų, turint galvoje teisės saugos institucijų delikatų darbą. Vis dėlto manome, kad E, teisės, asmenų teisės turi būti ginamos. Taip pat mūsų komitetas šiek tiek nerimauja dėl reglamento ir direktyvos netitikimų. Turiu galvoje duomenų apsaugos nuostatas taikomas privačiame sektoriuje ir kita vertus teisės saugos sektoriuje. Daug duomenų surinktų komerciniams tikslams, pavyzdžiui, keleivių pavardžių atpažinimo statistika gali būti perduota teisės saugos institucijoms, taip pat gali būti teisėsaugos tikslais prieinama ir prie tam tikrų finansinių duomenų, kovojant su pinigų plovimu. Tarp tų dviejų priemonių yra tam tikra pilkoji zona ir manome, kad vertėtų geriau suderinti direktyvoje ir reglamente numatytas teisės. Dar vienas svarbus skirtumas, pamatinio sprendimo ir direktyvos skirtumas yra tai, kad pamatinėme sprendime nebuvo kalbama apie duomenų tvarkymą šalies viduje, direktyvoje apie tai kalbama. Kiek suprantu, e, pat, vienbalsiai patvirtinus priemonės dauguma valstybių narių prieštaravo mm, duomenų tvarkymo įtraukimui, nacionalinio duomenų tvarkymo įtraukimui. Aš vis dėlto labiau linkstu prie komisijos narės Reding nuomonės. Ne galvojant apie ideologinius ar kitokius e, dalykus, bet grinai pragmatiniais sumetimais labai sunku atskirti šias dvi kategorijas. Taigi mano komitetas nepritarė tam požiūriui, kurį kartais reiškia uh, E, Junktinės karalystės vyriausybė darybose. Mes manome, kad nėra realu atskirti e, duomenų mainus valstybių narių viduje ir tarp valstybių narių. Taigi mūsų nuomonė čia truputį kitokia. Ir galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad jau dabar yra daug ES teisės aktų susijusių su duomenų mainais ir duomenų apsauga. Čia turiu galvoje Europolo reglamentą, taip pat prium sprendimą. Tuose teisės aktuose yra numatytos domenų apsaugos nuostatos ir kaip ir pamatinio sprendimo atveju šios nuostatos turės viršenybę prieš direktyvos bendresnės nuostatas. Galbūt trumpuoju laikotarpiu tai gali būti vertinama kaip sveika nuovoka grindžiamas sprendimas, tačiau Lisabonos sutartyje numatytas duomenų apsaugos pagrindas yra puikia proga racionalizuoti visą ES duomenų apsaugos sistemą. Šiame pasiūlyme ta galimybė ne, nepasinaudota. Ir žinoma, aš tikrai nenoriu sakyti, kad dėl to reikėtų lėtinti dėrybas, kad galėtume į tai atsižvelgti. Tačiau manau, kad direktyvoje reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią komisija privalėtų uh, E, po keliarių metų peržiūrėti direktyvą. Ir tada būtų galima pažiūrėti į kitose teisės aktuose galiojančias domenų apsaugos nuostatas ir suderinti tai su direktyva. Manau, kad tai būtų sveikintinas dalykas ir tai mums leistų priartėti prie mūsų visų siekiamo tikslo, tai yra bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo. Ačiū. Recht herzlichen Dank, Lord. Labai ačiū, Lorda Hanei. Vokietijos ir Graikijos draugystės vardan pirmininkai pasikeitė. Aš noriu Jums dar kartą padėkoti už tai, kad atvykote ir periname dabar prie Diana Alonso Blas, kuri yra Eurojusto Duomenų apsaugos skyrios vedėja, prašom, ir duomenų apsaugos pareigūnė. Prašom, žodis jums. Thank you very much. Ačiū. Na, dėja, negalėsiu kreiptis į jūs vokiškai. Man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame renginyje ir kreiptis į visus garbingus Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narius. Esu įsitikinusi, kad jūs atliekate labai svarbu vaidmenį per šias diskusijas ir tikiuosi, kad jūsų vaidmuo ir toliau bus svarbus. Įžangai norėčiau pasakyti, kad dirbu duomenų sryt, apsaugos rytie nuo 94 metų. Ir esu atsakinga už įvairius dalykus, dirbu ir Europos komisijoje, ir Niderlandų duomenų apsaugos komisijoje ir jau daug metų dirbu 21 straipsnio darbo grupėje. Tuo tarpu supratau, kaip svarbu žinoti, koks, kokia yra teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimo specifiką. Kalbant apie duomenų apsaugą ir Eurojustas ir kitos tarnybos yra labai susidomėjusios šio klausimo, nes tai yra labai svarbu ne tik asmenų apsaugai, bet ir pačios organizacijos veiklai. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad Eurojuste, euro, vystant, vykstant Eurojusto veiklą. Darbas su asmens duomenimis yra labai svarbus. Pasiūlytame pakete turi būti nustatytos konkrečios trečiojo ramščio taisyklės, kaip ir 21 straipsnio darbo grupėje, kaip ir policijos ir teisingumo darbo grupėje. Mes varstome įvairius teisinius aspektus, kurie yra įtvirtinti ne tik Lisabono sutartyje, bet ir įvairius e, klausimus susijusius su turiniu. Lisabono sutarties 16 straipsnėje aiškiai nenurodyta, kad turi būti viena teisinė priemonė duomenų apsaugos srityje kalbant apie duomenų priežiūros institucijų savarankiškumą. Būtent todėl labai svarbu pritarti daugeliu kalbėjusių prieš mane ir pasakyti, kad visos šios priemonės, visi šie dokumentai yra dera tarpusavyje ir užtikrina aukštą duomenų apsaugos lygį. Ir duomenų apsaugos klausimas turi būti neišimtis, bet pagrįsti. Duomenų tvarkymas turi būti pagrįstas nuolatiniu požiūriu, nuolatiniu darbo. Dabartinėme pamatinėme sprendime, sprendime, kaip nurodė komisijos nariai Reding, informacija yra ribota ir nieko keisto, kadangi dar nėra uh, bendro harmonizavimo ES lygmenių. Eurojust laikosi visų pagrindinių principų nurodytų šioje direktyvoje, taigi nėra jokio atotrukio. Tačiau dėl mūsų veiklos specifinio pobūdžio Eurojusto teisinė sistema nėra labai, yra labai tiksliai ir tai yra be galo svarbu. Mūsų taisyklėse aiškiai nurodyti papildomi saugikliai ir būtent kalbama apie aukas, kurios yra ypač pažeidžiamoje situacijoje. Yra taisyklės, kiek laiko galima duomenys laikyti, kaip, galima, kaip tie duomenys turi būti naudojami. Mes nuolat stebime, kaip laikomasi taisyklių, kaip duomenys atnaujinami ir taip toliau. Ir dar labai svarbu, kad visos šios taisyklės buvo techniškai gyvendintos mūsų valdymo sistemoje. Tai yra automatinė sistema ir ji galėtų būti geras pavyzdys, kalbant apie pritaikytąją privatumo apsaugą. Komisijos e, dabar siūlo atitinkamas nuostatas direktyvoje ir suprantu, kad dėl aiškumo reikėtų nurodyti taisyklės visiems atvejams, tačiau toks požiūris nepagerintų domenų apsaugos, netgi priešingai situacija būtų dar neaiškesnė. Esame įsitikinę, kad teisinis aiškumas yra labai svarbu šioje srityje. Turi būti aiškios, konkrečios taisyklės, kaip saugoti asmens duomenis. Kalbant apie asmenų teises, suprantu, kad parlamentų nariams tai yra labai svarbus klausimas ir labai jautrus klausimas, nes Eurojust visada dalyvauja pradiniuose tyrimo etapuose ir kartais neįmanoma atskleisti duomenų, kad nebūtų, e, kad neatsirastų pavojus pačiam tyrimui. Taigi informaciją teikiame tada, kai manoma. Norėčiau paminėti vieną teismo atvejį, kai teismas teigia, kad Eurojustas buvo nustatyta, kad Eurojust atitinka ne tik laikosi nustatytų reikalavimų, bet net ir viršyje juos. Nes buvo nustatyta, kad Eurojustas nenaudojo jokių asme, to asmens duomenų. Ir tai yra vienas pa, iš pavyzdžių, kad mm, Eurojusto sprendimais e, reikalavimai nepažeidžiami. Eurojustas turi išsame duomenų apsaugos sistemą ir duomenų mano vaidmuo yra stebėti, kaip taisyklė yra laikomasi. Taip pat mes dabar kalbame apie teisės saugos institucijų veiksmų priežiūrą atliekant tyrimus. Ir tokia priežiūra dažniausiai vykdoma nacionaliniu lygmeniu ir ją atlieka duomenų apsaugos institucijos. O Europos lygmenių negalima analizuoti Europos teisingumo teismo jurisdikcinės veiklos. Eurojuste tokią veiklą galima tikrinti. Netgi ji yra visiškai pilnai stebima ir atsižvelgiama į visus teisminius įgaliojimus. Dar norėčiau pasakyti, kodėl mūsų sistema Eurojuste veikia taip gerai. Pirmiausia, yra, turime specialistų, tai yra ir teisėjai, ir nacionaliniai duomenų apsaugos specialistai, jie yra visiškai savarankiški ir atlieka labai specifinį darbą. Taip pat yra trys išrinkti nariai, kurie Eurojuste kiekvienais metais susirinka, susirenka 3-4 kartus per metus. Ir tai kainuoja mažiau kaip 400 tūkstančių eurų per metus. Jeigu yra teikiami skundai, tai kreipiamas ir į valstybės narės, kad jos dalyvautų Trečia, atliekama priežiūra vietoje. Mm, Eurojuste taip pat dalyvauja ir nacionaliniai duomenų apsaugos ekspertai, yra visiškas skaidrumas, interneto svetainė, kurioje pateikiama visa informacija. Ir paskutinis, ir ne, bet nemažiau svarbus dalykas, kad sprendimai, priežiūros institucijos sprendimai yra galutiniai. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kas, manau, ypač svarbu nacionalinių parlamentų atstovams, kad Eurojustas gauna duomenis iš valstybių narių ir siunčia juos valstybėms narėms. Taigi labai svarbu, kad nacionalinės institucijos dalyvautų šiame priežiūros darbe. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad Eurojustui labai svarbus bendradarbiavimas ir nuoseklumas. Mes jau turime sistemą, kuri veikia puikiai, kurie atitinka Eurojusto duomenis, poreikius. Esame įsitikinę, kad mūsų duomenų apsauga ir saugos mens duomenys ir užtikrina teisinį iškumą. Jeigu reikėtų ką nors keisti, tai sakyčiau, kad reikėtų aiškiai vertinti tai, kas veikia gerai ir užtikrinti, kad visos suinteresuotos šalis dalyvautų šiame darbe. Deja, neturiu daug laiko, tačiau norėčiau pasakyti, kad informacijos turime daug, yra išleista informacinių biuletenių apie duomenų apsaugą Eurojust ir jeigu domitės, prašome man pasakyti. Norėčiau padėkoti ir Lybė komitetui, ir nacionaliniams parlamentams už tokią svarbę mums teikiamą paramą domenų apsaugos rytyje. Ačiū. You your... Ačiū už jūsų pranešimą. O dabar perėsime nuo e, vieno Europos Sąjungos skiriaus į kitą ir pristatysiu poną Danielį Druver, kuris yra duomenų apsaugos pareigūnas. Taip pat pona Marniks Auman, kuris e, skaitys savo pranešimą vėliau. Tačiau pirmiausia, žodis ponui Danieliui Driuver. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena visiems. Man didelė garbė e, kreiptis į Jūs. Aš esu e, Europolo duomenų apsaugos pareigūnas. Mano kolega Marneks Auman yra Europolo operacijų skyriaus darbuotojas. E, duomenų apdorojimas yra mūsų kasdieninė užduotis ir asmens duomenų apdorojimas yra labai svarbus, siekiant e, apsaugoti valstybės narės ir piliečius nuo nusikalstamo veikų. Mes remiamės e, įvairiais teisės aktais, kurie reglamentuoja domenų apsaugą. Aišku, mūsų principai yra e, susijęs su bendrais principais, e, tačiau policijos pareigūnai, aišku, ir jų darbo metodika reikalauja e, tam tikros specifikos. Mes, aišku, neatsisakome trijų ramščių sąrangos, kuri buvo numatyta ankstesnėse sutartyse, tačiau dabar mūsų darbą reglamentuoja 21 Lisabono sutarties straipsnis. Duomenys yra teikiami laisvanoriškai, mes renkame duomenys apie aukas, įtariamuosius, teisiamuosius, nuteistus. Europos policijos tarnyba renka šios duomenys. Yra numatyti saugikliai, kaupiant didelius duomenys ir mano kolegė Diana Lansablos. Diana Alonso Blos, atsiprašau, jau kalbėjo apie tai ir apie sistemas. Uh, kurias, kuriamis naudojamis Europolas ir Eurojustas. Labai svarbu laikytis apsaugos taisyklių, perdodant duomenis trečioms šalims, kai e, tyrimai dar vyksta. ES teisynas yra numatęs tam tikrus saugiklius ir griežtas taisyklės, kurių laikantis duomenys gali būti apdorojami ir išsaugomi. Duomenų išsaugojimas e, nuolatinė e, peržiūra ir tikrinimas turi atitikti visus reikalavimus reikalavimus. Mes privalome nuolat atnaujinti duomenis ir užtikrinti, kad jie nebūtų pasiekiami ar viešinami. Tokiu būdu e, mes renkame duomenis Europolo sistemoje, e, remdamiesi tarybos pamatiniu sprendimu ir remdamiesi ypač dešimtuoju tarybos sprendimo straipsniu. ES e, piliečiai, e, kurie kreipiasi į Europolą, e, norėdami sužinoti, ar jų duomenys yra Europole, turi tokią teisę, mes privalome tą informaciją jiems pateikti. 2006 metais tokių prašymų sulaukėme 19, o dabar šiais metais daugiau nei 600 prašymų apie savo asmens duomenis sulaukė Europolas. Yra tam tikros taisyklės, kaip turi būti pateikiami panašus e, prašymai ir kokia informacija turi būti teikiama. Kiekvienas asmuo gali patikrinti, ar e, būdas, kaip jo asmens duomenys buvo kaupiami ir yra apdorojami, ar e, ta metodika atitinka Europos tarybos pamatinį sprendimą. Dažnai klausama, e, kas surinko duomenis e, ir automatiniu būdu ES pilietis gauna atsakymą, kas surinko jo e, duomenis ir kaip jie buvo apdoroti. Kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis, Europolas turi teisę bendradarbiauti su trečiomis šalimis, remdamasis um, operacijų susitarimu. Mes privalome teikti informaciją tarybai, e, taip pat laikytis e, duomenų apsaugos teisės aktų, e, duomenų apsaugos pareigūnai mūsų šalyse partnerėse taip pat kontroliuoja duomenų apdorojimą. Mes atidžiai stebime, kaip trečiosiose šalyse yra apdorojami ir naudojami duomenys, kuriuos pateikiame siekiame užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį ir kontroliuojame, kad tokį lygį taikytų ir e, trečiosios šalis. Lisabono šešio, sutarties 16 straipsnis e, numato, kad duomenų apdorojimą kontroliuotų nepriklausoma priežiūros institucija. Europolas e, užtikrina veiksmingą priežiūros e, sistemą nuo 1999 metų. E, tai užtikrina mūsų duomenų apsaugos e, pareigūnas bei jungtinė priežiūros institucija kurioje dirba 27 valstybių narių duomenų apsaugos pareigūnai, sutelkia savo patirtį, kuri yra reikalinga Europolui. Daugelis duomenų, e, kurie pasiekia Europolą, yra kilę e, arba kitaip tariant surinkti valstybėse narėse. Mes šios duomenys surenkame iš e, mūsų tyrimų, bylų ir duomenys nuo jų rinkimo pradžios iki jų pateikimo Europolui ir apdorojimo Europolę yra apdorojami laikantis domenų apsaugos standartų. Todėl labai svarbu, kad Europolas tinkamai bendradarbiautų su domenų priežiūros apsaugos pareigūnais. Aš tikiuosi, kad pateikiau pakankamai informacijos apie tai, kaip veikia Europolo duomenų rinkimo sistema. Jau keletą metų ji veikia efektyviai, o šiandienos sistema yra um, apginkluota tinkamais informacijos apsaugos saugikliais. Aišku, e, ši sistema tema turi būti vertinama labai atidžiai ir atsargiai, tyrinėjant, ar piliečiams jis suteikia pridėtinės vertės. Ačiū. Dank, Labai ačiū, ponė Driver. O dabar nuo praktikos perėsime prie mokslo. Pristatysiu Makso Planko tarptautinės baudžiamosios teisės instituto Freiburgė atstovą, ponę Els Debuser. Ačiū pirmininkė ir aš noriu padėkoti Libe komitetui už tai, kad pakvietė mane, jį, mane į šį forumą. Kaip akademinės bendruomenės visuomenė, uh, Šiandien, naudodamasi progą, sutelksiu dėmesį į vieną teisės saugai kylanti iššūkį, kuris, mano nuomonė, yra esminis iššūkis, kalbant apie duomenų apsaugą. Tai yra tikslo ribojimas. Taigi duomenų rinkimas ir duomenų tvarkymas siekiant nustatyti, tirti baudžiamasias veikas ir numatyti bausmes šiandien jau nekarta buvo sakyta, kad reikia atsižvelgti į padidėjusius duomen, asmens duomenų srautus iš privačių bendrovių į teisės saugos institucijas. Pavyzdžiui, yra stebima, kaip piliečiai apsiperka, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo, pavyzdžiui, neplanuoja baudžiamosios veikos. Ir čia labai svarbu atskirti trijų tipų tikslus. Pirmiausia, pradinis tikslas, tai yra asmens duomenys renkami siekiant atlikti baudžiamąjį tyrimą, o antrai grupiai priskirčiau du kitus tikslus. Tai yra asmens duomenys renkami kitiems tikslams, bet e, surinkti kitiems tikslams, bet tvarkomi atliekant baudžiamąjį tyrimą. Ir čia galime kalbėti apie tikslo atitikimą ir ne. Kalbant apie pradinį tikslą, jei pažvelgtume į pasiūlymą, matome, kad ketvirtame straipsnėje pasakyta, kad e, renkami asmens duomenys turi būti aktualūs ir negalima rinkti per daug duomenų. Manau, kad čia duomenų rinkimo minimizavimo principas galėtų būti atspindėtas daug aiškiau ir turėtų būti griežtesnis. Šioje pasiūlymo dalyje taip pat, mano nuomonė, reikėtų sustiprinti ir būtinumo reikalavimą. Manau, kad į pasiūlymą čia reikėtų įrašyti, kad asmens duomenys, kurie yra renkami baudžiamojo tyrimo tikslams, turi būti būtini siekiant užkirsti kelią, tirti, nustatyti ar persekioti baudžiamąją tvarką už konkretų konkrečią baudžiamąją veiką ir tai turi būti siejama su konkrečiu asmeniu. Ir tai atitiktų ir Europos tarybos 97 metų rekomendaciją. Dabar perinu prie kitų tikslų grupių. Suderinami ir nesuderinami tikslai. tradiciškai kildavo problema dėl to, kad nėra apibriešties, kas yra suderinamas tikslas. Manau, kad e, dabar yra metas ir proga aptarti šį klausimą. Manau, kad reikėtų pasinaudoti progą ir apibriežti, kas yra suderinamas tikslas. Suprantu, kad e, tokia diskusija būtų labai sudėtinga, bet reikėtų numatyti nuostatas dėl to šiame pasiūlyme. Manau, kad suderinamo tikslo apibrieštis turėtų sakyti, kad e, čia reikia funkcinio ekvivalentiškumo. Čia reikėtų tam tikros konvergencijos ir kalbėti ne tik apie tikslo aktualumą. Kitas dalykas. Suderinamas tikslas bent jau turi būti numatomas, žvelgiant iš duomenų subjekto požiūrio taško. Ir dar, manau, reikėtų įrašyti, kad asmens duomenys gali būti naudojami suderinamiams tikslams tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina, tyriant konkrečią baudžiamąją veiką arba atliekant tyrimą konkretaus asmens atžvilgių. Jeigu apibrieštume suderinamą tikslą, būtų lengviau pasakyti, kas yra nesuderinamas tikslas. Ir čia aš visiškai pritariu uh, nuomoniai, kurią paskelbė Europos duomenų apsaugos tarnyba. Jei pažvelgtume į dabar siūlomos direktyvos 7 straipsnį, ten nerastume jokios leidžiančios nukrypti nuostatos nuo duomenų minimizavimo principo. Ir septintame straipsnėje yra sakoma, kad reikia atsižvelgti į tikslus, kurie yra išvardyti pirmame straipsnėje. Aš manau, kad kalbant apie paskirties ribojimo principą, reikėtų nustatyti daug aiškesnės išimtis, leidžiančias nukrypti nuostatas, jos turi būti teisėtos, reikia akcentuoti, kad tai turi būti būtina atliekant konkretų baudžiamąjį tyrimą arba atliekant tyrimą konkretaus asmens atžvilgių. Ir dar vienas dalykas. Noriu pasidžiaugti tam tikromis pasiūlymo nuostatomis. Labai apsidžiaugiau jas pamačiusi. Yra kalbama apie įvairų asmens duomenų tikslumo ir patikimumo laipsnį. Kalbant apie teisės saugos atliekamus tyrimus, labai svarbu atskirti žvalgybinius duomenis, vertinimus ir nuomonės ir kita vertus informacija, kuri gali būti panaudota kaip įrodymai teisme. Manau, kad čia reikėtų daryti nuorodą į teisingą bylos nagrinėjimą, į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir taip pat į patikimumo laipsnį. Ir manau, kad čia Europos Europolas galėtų būti geras informacijos šaltinis, nes būtent jis yra sudaręs lentelę matricą apie tai, kas yra patvirtinti ir nepatvirtinti duomenys. Toliau duomenų subjektų kategorijos. Manau, kad tai yra teigiamas pasiūlymo aspektas, bet vėlgi ir čia norėčiau matyti konkrečią nuorodą į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Įtariami asmenys turbūt yra didžiausia duomenų subjektų kategorija, tačiau yra ir kitų. Yra liudytojų, nukentėjusių asmenų kategorijos ir čia neturėtume užmiršti vaikų. Ir norė, čia norėčiau akcentuoti, kad Eurojustas labai gražiai yra suformulavęs tų kategorijų apibriežti savo domenų apsaugos taisyklėse. Taigi tiek būtų pastabų apie iššūkius kilančius teisės saugai ir apie duomenų paskirties ribojimo principą. Norėčiau pasveikinti komisiją, puikiai padirbėjus rengiant šį pasiūlymą ir nekantrai laukiu diskusijos dėl tam tikrų aspektų, kurie dar turėtų būti patobulinti. Ačiū. Labai ačiū, ponia Debuser, už jūsų pranešimą. O dabar periname prie ponios Anos Fielder iš organizacijos Privacy International Londono. Ačiū gerbiamasis pirmininkė. Norėčiau tik priminti tai, kas jau buvo pasakyta, kad labai dažnai reguliuojančiosios institucijos ir suinteresuoti į asmenys daugiau kalba apie reglamentavimą, o ne apie reglamentą, nors patiems piliečiams labiausiai įdomu yra teisės saugos aspektai ir kita duomenų apsauga. Taigi, ačiū Lybė komitetui, kad surengė šį svarbų seminarą ir Taip pat ačiū, kad pakvietėte mūsų organizaciją Private, Privacy International pasisakyti. Mes esame Junktinėje karalystėje registruota labdaros organizacija ir mūsų tikslas yra dirbti asmens duomenų apsaugos rytyje visame pasaulyje ir stebėti, kaip vyriausybės ir įmonės kišasi į privačius, pri, privatų asmenų gyvenimą. Taigi mūsų pastangas pastaruosius trejus metus rėmė ES institucijos kad visi kartu pasiektume tvaraus duomenų apsaugos lygio. Savo trumpame pristatymę norėčiau paminėti tai, kad direktyvos taikymos rytis turėtų būti taikoma taip, kaip buvo aptarta ir tarptautiniu mastu, ir nacionaliniu mastu. Ir taip pat norėčiau paminėti direktyvos turinį ir kaip jį būtų galima palyginti su reglamento turiniu, kalbant apie piliečių teises ir duomenų apsaugos klausimus. Esame įsitikinę, kad ES duomenų apsaugos taisyklės turėtų būti taikomos ir šalies viduje, ir traptautiniu mastu, ir teisės saugos institucijose. Idealiu atveju, kai ponas Drucas anksčiau sakė, turėtume turėti tik vieną pasiūlymą dėl teisės akto, dėl du asmens duomenų apsaugos aiškiomis taisyklėmis. Būtent dabar tas ir vyksta su duomenų apsaugos direktyva. Dauguma valstybių narių jau taikė šią direktyvą, tame tarp ir savo teisės saugos institucijose. Ir kartais buvo, buvo taikomos išimtys teisės saugos institucijose ir Danijoje, Vokietijoje, Niderlanduose. Nors teisės aktai ir skiriasi, jie vis tiek remiasi tais pačiais konstituciniais principais ir duomenų apsaugos principais. Tačiau dabar mes matome atskirą direktyvą, kad valstybės narės galėtų e, ir ją, ir prie jos prisitaikyti. Dėl to gali atsirasti tokia situacija, kai bus labai sunku užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį piliečiams. Direktyvos perkelimas gali būti labai fragmentiškas, o būtent to ir siekiama teisės sistemoje. Juk geriausia būtų turėti vieną suderintą teisės aktą, o ne 27 skirtingus režimus. Tokiu būdu mes neužtikrinsime nuoseklaus duomenų apsaugos lygmens, kai duomenimis dalyjamasi tarp šalių. Ypač tokiomis aplinkybėmis, kai e, duomenys, kurie yra naudojami komerciniais tikslais, yra vis dažniau naudojami teisės saugos institucijų. Ir šiuo klausimu mes e, pakalbėsime e, kitoje mūsų seminaro dalyje. Taip pat duomenys yra naudojami ne tik teisės saugos tikslais. ES siekia bendrų minimalių standartų, kad būtų užtikrintos pagrindinės asmenų, įtariamų asmenų ir apkaltintų asmenų teisės. Būtent tuo tikslu 2009 metais Teisingumo taryba patvirtino kelio gairias ir pasiūlė teisėkūros priemonės, tokias kaip galimybę gauti teisinės paslaugas, vertimo paslaugas, teisę bendrauti su šeimos nariais ir taip toliau. Domenų apsaugos teisės aktai nėra įtraukti į šias kelio gairias, tačiau turėtų būti jų pagrindinė dalis ir padėtų pasiekti abipusio pripažinimo tikslų, kai vienoje šalyje priimtas teismo sprendimas galiotų ir kitoje šalyje. Tai pagrindinės priežastys, kodėl šie dokumentai turi būti taikomi ir šalies viduje. Galiausiai prašyčiau atminti, kad teisės sauga susijusi ne tik su kaltinamaisiais ar nusikaltusiais asmenimis. Mes kalbame ir apie aukas ir labai dažnai visai neskelbtinės mens duomenys yra naudojami. Ir piliečiams dėl to gali iškilti ypatinga rizika. Čia aš turiu galvoje DNR, biometrinius duomenis, žmonės, kurie atsidūrė labai sudėtingose aplinkybėse, vaikai. Ir nerima kelia tai, kad duomenys saugomos labai ilgai. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje praėjusiais metais paskelbė duomenys, kad 20 procentų piliečių duomenys, tame tarpe 6 milijonų nekaltų piliečių duomenys yra saugomi. Todėl ypatingai svarbu, kad pasiūlytos direktyvos nuostatos būtų griežtos, suderintos su duomenų apsaugos reglamentu. O dabar taip nėra. Ir įdomu, kad šio aspekto be kolegės iš instituto daugiau niekas nepaminėjo duomenų tvarkymo nuostatos yra netokios ambicingos, netokios griežtos, kaip pasiūlytosios reglamente. Ir teisų apsauga yra daug menkesnė, pareigų yra daug mažiau perdavimo taisyklės nėra aiškios ir priežiūros institucijos turi mažiau įgaliojimų ir jie netokie svarbus. Norėčiau pateikti keletą, sv... keletą pavyzdžių. E, vadinamasis PAPAS limitation principas, kai duomenys renkami ir apdorojami, reikėtų rinkti ir apdoroti mažiausią būtiną duomenų kiekį. Pavyzdžiui, prieigos teisės. Direktyvoje jos nėra taip aiškiai nurodytos kaip reglamente. Valstybės narės gali patvirtinti tokius teisės aktus, kurie gali apriboti e, tam tikrą asmens informacijos naudojimą kontroliuojančio institucijų nereikalaujama įrodyti, kad jos laikosi direktyvos nuostatų, o direktyvoje vaikai apskritai nėra paminimi. Taigi, iš principo puiku, kad per pastaruosius metus ES institucijos deda pastangas, siekdamos peržiūrėti duomenų apsaugos sistemą ir užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį. Tačiau tikslo dar nepasiekime. Ir mes raginame jūs, politikus, iš visų ES šalių užtikrinti visų pirma, kad teisės saugos sektorius laikytųsi tų pačių esminių duomenų apsaugos taisyklių, kokių privalo laikytis viešasis ir privatusis sektorius. Antra, kad taisyklės taikomos šalies būtų taikomos vienodai ir šalies viduje ir tarptautiniu mastu ir kad duomenų paketas būtų patvirtintas vienu metu ir kad direktyva nebūtų e, tokia, nebūtų sumenkintas jos vaidmo. Ačiū. Labai ačiū už jūsų pranešimą kuris yra šios posėdžio dalies paskutinis pranešimas. O dabar periname prie jūsų klausimų. Tai ne visada taip paprasta ir e, kaip politikai ar įstatymų leidėjai mes kartais galime tik labai sunkiai numatyti, kur yra ta riba tarp duomenų apsaugos ir prievalės teikti duomenis uh, Ir vėlgi iškyla klausimas, kiek toli valstybė gali žengti, kištis, o kur galbūt reikėtų sustoti. Tačiau tai e, mintys pasvarstymui, o dabar e, pirmiausia kolega Alvaro paprašė žodžio. Labai ačiū, ponia Vas. Aš manau, tas skirimas net aprašomas gan sudėtingai. Būdami valstybėmis narėmis mes esame teisinės valstybės, ne diktatūros, ne bananų šalis. Tai reiškia, kad um, reikia laikytis teisės aktų. Noriu padėkoti kolegoms iš e, Makso Planko instituto, taip pat iš Privacy International. Manau, kad problema yra vieša prieiga prie duomenų. Buvo daug kalbėta apie e, tinkamą duomenų rinkimą. Pačioje direktyvoje direktyvoje yra numatyta daug dalykų, dėl kurių yra diskutuojama teisės studentų tarpe. Aišku, tai, kad yra numatytos išimtys tvarkant asmens duomenis, vėlgi kelia naujus konfliktus. Galime galvoti, kad reglamentas numato tam tikras prievolės viešajam sektoriui. Turiu pripažinti, kad svarbiausias kriterijus turėtų būti nesinaudojimas duomenimis, jei nėra teismo sankcijos. Negalime gauti duomenų iš asmenų, kurie yra prisaigdinti, tokių kaip kunigai, medikai Nežinau, kaip čia reikėtų elgtis su žurnalistais. Ir dar vienas klausimas. Kiek e, reikia rinkti ir kaip reikėtų naudoti tuos duomenis, kurie gali būti naudojami kaltinime. Primo sprendime yra numatyta galimybė um, sutelktus vienoje valstybėje duomenis perkelti į kitą valstybę, tačiau e, toks paketinis duomenų perkelimas tampa labai sudėtingas, tiksliau naudojimasis juo. Taigi, apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad negalima naudotis duomenimis, e, nesant teismo sprendimo, negalima naudoti duomenų surinktų tų asmenų, kurie yra prieėmę e, priesaiką. Taip pat reikia tinkamai reglamentuoti viešojo sektoriaus institucijų renkamus duomenis. Ačiū. Aš tikiuosi, kad jūsų uh, e, pavardę ištarsiu teisingai. Pone Bati paprašė žodžio. Ačiū. E, taip, jūs teisingai mano vardą, pavardę ištarėte. E, noriu išsakyti mintis, kurios galbūt nebūtinai e, atliepia tiesioginę šio posėdžio temą. Aš labai uh, E, atidžiai išklausiau ponios Fielder pranešimą iš organizacijos Privacy International. Noriu paklausti, koks jūsų organizacijos ir Transparency International organizacijos ryšys? Nes abi organizacijos veikia srityje, kuri yra labai įdomi visiems piliečiams. Uh, Ir dažnai piliečiai bando neteikti tų duomenų, kurie yra susijęs su jų privačia sfera, todėl kad privačias, privati sfera, privatus gyvenimas yra labai svarbus. Kita vertus, labai svarbu laikytis skaidrumo principo, ypač viešajame sektoriuje, viešajame administravime. Manau, kad tai yra dvi sritys, kurios yra suderinamos, tai yra kaip dvi to paties medalio pusės, nes e, viena vertus reikalingas tinkamas reglamentavimas, ypač e, renkant duomenys susijusius su privačia sfera, intime sfera, e, kita vertus būtina pateikti tam tikrą informaciją skaidriai, piliečiams, jo labiau, kad yra informacija ar duomenys, kurie kartais nepriklauso viešajam sektoriai, o priklauso patiems piliečiams. Taip pat reikėtų kurti paskatas, kurių e, vedamos valstybės sektoriaus institucijos dirbtų geriau. Taip pat būtina aiški reakcija į dabartinę situaciją, į krizę. Būtina dirbti daug skaidriau, atviriau. Norėčiau sužinoti, ar Europos institucijos ketina greta šių pasiūlymų dėl reglamento ir dėl direktyvos galbūt pateikti dar vieną pasiūlymą, uh, susijusi su skaidrumu viešajame sektoriuje. Ačiū. Ačiū. Ir mano kolegė Birgit Zipel taip pat paprašė žodžio. Tiesą pasakius, iš pradžių visai nenorėjau, galvojau, kad e, nacionalinių parlamentų atstovai e, aktyviai dalyvaus diskusijoje, tačiau taip neįvyko, todėl uh, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris atrodo um, prieštaraujantis. Uh, pone Redin kalbėjo apie uh, pasitikėjimo kūrimą. Kaip tik policijos bendradarbiavimo srityje nuo Stoholmo programos yra keičiamasi duomenimis remiantis abipusio pasitikėjimo principo. Taigi, iškyla klausimas, ar mes privalome atskirai kurti pasitikėjimą, ar pasitikėdami vieni kitais turime imtis vienų ar kitų žingsnių. E, kitas klausimas susijęs su technologijomis. Pilietės ir piliečiai nori pasitikėti ir europietiškąją teisinę valstybę. Aš labai samoningai parinkau žodžius, nes tiesą pasakius, mūsų pilietės ir piliečiai, e, kalbant apie jų teises, e, tikrai netoleruoja bet kokio teisinio diskriminavimo, arba nenuoseklaus požiūrio. Kitaip tariant, piliečiai reikalauja, kad jų duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Tikiuosi, suprasite, kai pasakysiu, kad mano supratimu bendradarbiaujant teisėjas saugai ir teisėtvarkai, policijai ir teismų sistemai, E, galbūt būtų protinga parengti vieną reglamentą, e, nes dažnai nusikaltėliai nelieka e, vienoje valstybėje narėje ir aš kaip įtariamoji, kaip teisiamoji, kaip auka galiu um, veikti ne tik vienoje šalyje, tačiau gyventi skirtingose šalyse ir tokiu būdu Atliekant iki teisminį tyrimą, mano duomenys keliaus iš valstybės į valstybę ir aš tuomet turėčiau tikėtis taip pat, kad mano duomenys bus tinkamai apsaugoti, kad jie nepateks žiniasklaidai ar priešingosios pusės e, advokatams ar teisinėms gynėjams. Prieš tai buvo kalbėta apie tai, kad reikia skirti, kas yra nacionaliniai duomenys ir tarpvalstybiniai duomenys, tačiau tas skirtumas yra praktiškai neįmanomas. Todėl e, noriu pabrėžti, kad duomenys taip pat keliauja ir bendradarbiaujant policijos pareigūnams ir teismams juo labiau. O mes bet kokioje stadijoje privalome užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą. Todėl valstybės interesai turi būti labai aiškiai apibriešti, valstybė turi teisę rinkti duomenis, tačiau užtikrindama tų renkamų, surinktų duomenų saugimą, saugumą. O mes savo ruoštą turime užtikrinti ir tai, kad piliečiai pasitikėtų valstybių sistemomis, atsižvelgiant ir į skirtingų skirtingas kultūras. Visi piliečiai turi žinoti, kad nors valstybės skiriasi savo kultūrą, tačiau e, užtikrinama duomenų apsauga visur turi būti to paties ligmens. Ačiū. Prieš suteikdamas e, žodį mūsų ekspertams noriu paklausti, gal kas nors dar nori pateikti klausimą. Žiūriu į nacionalinius parlamentus, panašu, kad ne. O dabar suteiksiu žodį vėlgi Lordui Heniai. Well, that... Manau, kad daugelis klausimų, kurie buvo pateikti ir taip pat pranešėjų pasisakymai, rodo, kokį kokia sudėtinga yra ši tema. Ir kaip tie ketinimai visų pirma apsaugoti asmens duomenis ir pri, privatų gyvenimą ir kita vertus poreikis didesnio, stipresnio europinio bendradarbiavimo poreikis, kaip šie du dalykai sukuria įtampą. Nemanau, mes, kad mes galėtume slėptis nuo šių prieštaravimų ar sakyti, kad vienam aspektui reikėtų teikti piršenybę prieš kitą. Taigi atrodo, kad mm, mes esame pasmerkti bandyti priimti teisės aktus šioje srityje, pripažinti tą kylančią įtampą ir ieškoti pusiausvėros. Kitas dalykas, manau, kad mes čia kalbame apie sritį, kuri nuolat labai sparčiai keičiasi ir niekas prieš 20 metų nebūtų galėjęs numatyti, kokia padėtis bus dabar. Čia turiu galvoje ryšius, duomenų perdavimą ir taip toliau. Tik esu įsitikinęs, kad ES turi atnaujinti ir anksčiau priimtus teisės aktus, nes dėl akivaizdžių priežasčių tuos teisės aktus reikia labiau priderinti prie dabartinių sąlygų. Taip pat manau, kas gal ne visiems patiks, tai kad po kažkurio laiko mums teks grįžti prie šių teisės aktų, nes bėgant laikui pamatysime, kad esame nuolat kintančioje situacijoje, turiu galvoje duomenų prieinamumą, jų apsaugą ir panašiai. Taigi manau, kad ši diskusija labai naudinga ir tikiuosi, kad Europos komisija ir Europos parlamentas įvertins ir nacionalinių parlamentų nuomonę. Ir aš prisidedu prie tų, kurie mano, kad praktiškai, praktiniu požiūriu neįmanoma realiai atskirti nacionalinio ir tarpvalstybinio domenų tvarkymo. Taip pat pritariu tiems, kurie sako, kad šis pateiktas teisės aktų paketas turi būti šiek tiek koreguojamas, atsižvelgiant į vairius aspektus, vis dėlto jis turi būti patvirtintas, kad ES galėtų prieartėti prie bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo. Mes visi to norime ir tai gali būti labai svarbus mūsų ūkių augimo veiksnys ateityje. Labai ačiū. O dabar uh, Dajanai Alonso Bla suteiksiu žodį, galbūt pasirinksite e, savo, e, savo sričiai tinkamus klausimus, galbūt apie skaidrumą pakalbėsite. Ačiū. Turiu pasakyti, kad ir man buvo labai įdomu išklausyti visų kolegų pasisakymų. Ypač išklausiusi to, ką sakė Ana, esu dar labiau įsitikinusi, kad mums geriau būtų laikytis savo sistemos, o ne taikyti direktyvą, nes direktyva numato mažesnį apsaugos lygį. Ponas Alvaro iškėlė daug klausimų, aš pamėginsiu atsakyti į vieną, susijusi su domenų tikslumu. Tikrai tai yra esminis klausimas. Ir tai yra vienas iš dalykų, dėl kurių sutarė teisės sauga ir domenų apsaugos specialistai labai svarbu turėti tikslių duomenų. Tikrai nenorima, kad, nenorima, kad prieš teismą sustotų ne tas asmuo. Taigi tyrėjai ir prokurorai supranta šio dalyko svarbą. Žinoma, dirbant tarptautinėme kontekste viskas yra labai sudėtinga. Gauname informacijos, mūsų atveju mes gauname informacijos iš vairių teisminių institucijų esančių įvairiose valstybėse narėse. Mes, turėdami savo bylų valdymo sistemą, atliekame informacijos palyginimą ir kai tik užfiksuojame kokį nors iš skirtingų šaltinių gautos informacijos netitikimą, tai mums yra signalas, kad informaciją reikia patikrinti. Taip pat mes fiksuojame, kas mums perdoda informaciją. Mes taip pat informuojame visus, kas mums pateikia informacijos ir kam mes teikiame informaciją. Ir tai mums padeda uh, daryti mūsų sistema, kuri veikia puikiai. Žinoma, aš suprantu, kad praktiškai visą tai daryti nelengva, bet tai yra labai svarbus elementas. O dėl ponios Sibel pastabų, tikrai su jomis sustinku. Manau, kad pasitikėjimas yra vienas svarbiausių dalykų ir aš pati tai nuolat akcentuoju Eurojuste. Labai svarbu, kad nacionalinės institucijos pasitikėtų mumis, kad žinotų, kad mes turime gerą domino apsaugos sistemą. Nes juk mes priklausome nuo uh, tų duomenų, kuriuos mums pateikia nacionaliniai tyrėjai ir prokurorai. Ir šiame kontekste, kad ir kokios būtų patvirtintos taisyklės, kad jos galėtų ir nacionaliniu lygiu, kadangi dabar Europos agentūroms dirbančioms teisės saugos rytyje taikomos visai kitokios taisyklės nei nacionaliniu lygiu. Ir yra daug dalykų, kurių mes negalime daryti, nes to neleidžia sistema, bet tai galima daryti nacionaliniu lygiu. Žinoma, daug kas priklauso nuo sutarčių. Mes negalime perduoti duomenų trečiosiam šalims, jeigu neturime susitarimo ir jeigu neturime atitinkamų garantijų, tačiau nacionalinės institucijos tai daro nuolat kartais turėdamos dvišalį susitarimą, o kartais net ir neturėdamos tokių susitarimo tiesiog abipusiškumo pagrindų. Taigi manau, kad reikėtų suvienodinti taisyklės ir tai yra gera proga tai padaryti. Labai ačiū, o dabar iš karto žodis ponui Dreiver ir ponui Aman. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė. Buvo pasakyta daug gerų minčių. Ir jūs taip pat mums uždavėte klausimą Pasistengsiu labai trumpai atsakyti į kai kuriuos klausimus taip, kaip juos supratau. Kai kalbame apie teisės saugos institucijų galimybę gauti tą informaciją, kuria yra viešai prieinama arba kurią turi privačios įmonės. Aš aišku kalbu tik iš savo požiūrio taško, iš Europolo. Mums tiesiogiai neleidžiama kreiptis į privačias įmonės ir prašyti jų duomenų tačiau yra duomenų apsaugos saugikliai, kurie taikomi tais atvejais, kai mums nacionalinis policija teikia duomenis, kurie gali būti svarbus, o nacionalinė policija gauna duomenis remdamasi savo šalies teisės aktais. Minėjote skaidrumą ir kai pagalvoju apie Europol policijos tarnybą ir skaidrumą, tai buvo minėta, kad ES piliečiai gali kreiptis į policijos institucijas ne tik prašydami informacijos apie duomenis, bet ir prašydami visokių mūsų turimų dokumentų. Taigi atskaitingumo prasme mes laikomės skaidrumo principo ir taip pat dėl to policinio darbo, kurį atliekame. Ir dar paminėjote vieną labai svarbų dalyką, tai pasitikėjimo didinimą, tai Europos piliečių pasitikėjimą ir mūsų atliekamų darbų ir policijos darbų. Ir jeigu nacionalinį policija nepasitikė Europolų ir jo duomenų apsauga ir teikiamomis paslaugomis. Tai jeigu nepasitikėtų, paprasčiausiai nesuteiktų mums tokios informacijos. Nes jie žino, kad laikomės grįžčiausių taisyklių ir Mes turime savo duomenų bazės, joms taikome griežtas taisyklės, o kai dėl teisės saugos, mums labai svarbu turėti tikslius duomenys savo duomenų bazėse. Tačiau žiūrint praktiškai, duomenų apsaugos taisyklės Europolė, jau jeigu kalbant apie pačias taisyklės, tai yra įrašų valdymo taisyklės. Ir mes laikomės nustatytų taisyklių analitinėms, analitinėms byloms ir darbo procesui. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kadangi atstovauju operatyvinę Europolo e, veiklos grupę, tai norėčiau susitelkti į teisės saugos aspektus, kurie buvo minėti buvo, ponė Sibal minėjo, kaip e, informacija yra tvarkoma tarp valstybių narių, kaip ji perduodama iš vienos valstybės narys į kitą. Iš pat pradžių Europolas galėjo gauti ir perduoti informaciją. Taigi mes turėjome didinti valstybių narių informuotumą, mokyti valstybės narės, aiškinti, kokių kriterijų laikomės, kad galėtume priimti duomenys Europolė ir taip pat, kad galėtume teikti duomenys valstybėms narėms. Duomenų tvarkymo taisyklių laikytis būtina ir kai mes priimame informaciją, tai ji būtinai turėjo atitikti kovos organizuotų nusikalstamumų taisyklės ir dirba Inspektoriai mums dažnai užduoda klausimus, kodėl jūsų sistemoje yra nurodytas vienas ar kitas asmuo, kodėl tvarkote tuos mens duomenis, kodėl juos laikiote tam tikrą laiką savo sistemoje ir kiek jums tie duomenys yra svarbus. Taigi viena vertus labai svarbus yra harmonizavimas, suderinimas, to mes siekime ir taip dirbame su valstybių narių teisės saugos institucijomis, kurios supranta, kaip vyksta darbas, jos norėtų, kad būtų suderintos taisyklės, nes joms svarbu žinoti, kokių taisyklių reikia laikyti siekiant perduoti duomenis arba naudoti duomenis, juk mes ne šiaip savo perduodame duomenis, mes padedame tyrimams, kurie yra atliekami valstybėse narise. Taigi, kai informacija yra priimama, apdorojama ir perduodama, tai viskas daroma pagal įstatymus. Labai ačiū ir dabar žodį suteiksiu poniai Elsdebusė. Ačiū. Trumpa pastaba susijusi su pono Alvaro komentarais. Aišku, tikslo ribojimas buvo probleminis klausimas ir pamatinėme sprendime. Dabar pati taryba peržiūri šį sprendimą ir laukiame e, darybų rezultatų. Aš nemanau, kad kas nors keisis e, ženkliai, tačiau sulauksime šios informacijos artimiausių laikų. Dėl Teisės saugos institucijų renkamos informacijos ir informacijos iš privačių įmonių. Vėlgi noriu pabrėžti ir čia pritariu ponui Almanui, kad kai tikslas nėra suderinamas, tuomet reikalingumo principas yra pats svarbiausias. Tačiau Pati diskusija tikrai yra labai sudėtinga ir mm, čia nesigiliname į terorizmo e, sekimo programą, e, SWIFT susitarimo e, debatus. Manau, kad svarbiausia visada atsižvelgti į reikalingumo principą. Kitos opcijos čia nematau. Ačiū. Ana. Noriu atsakyti į kai kuriuos klausimus, kuriuos pateikė dalyviai. Pirmiausia, skaidrumas. Labai svarbus klausimas ir vėlgi e, turiu pasakyti, kad direktyvos ir reglamento tekstas skiriasi. E, reglamente penktai, penktojo straipsnio A dalyje yra numatyta, kad bylos apdarojimas vyktų laikantis e, duomenų skaidrumo principo. E, direktyva savo ketvirtojo straipsnio A dalyje tokio skaidrumo principo nenumato. E, Mes manome, kad ypač teisėsaugos rytyje e, būtini tam tikri ribojimai, e, todėl, jei įmanoma, kur įmanoma, reikėtų numatyti e, nukrypti leidžiančias nuostatas šiame sektorija. Visiškai pritariu Jums. Dar viena trumpa pastaba. Jūs kalbėjote apie pasitikėjimą. Anksčiau savo pranešime aš kalbėjau apie tai, kad Labai svarbu, kad ES institucijos dirbtų remdamosi bendru abipusio pripažinimo principu, kad nebūtų numatyti nustatyti skirtingi duomenų apsaugos principai. Tai būtų juokinga. E, reikia galėti pasitikėti vienai institucijai kitai, taigi, e, kita. Taigi tas abipusis pripažinimas yra itin, ir pasitikėjimas yra itin svarbus. Dėl susiskaldimo ar fragmentacijos. Pone Labai ir pone Reding kalbėjo, kad šių teisės aktų paketo tikslas yra supaprastinimas, o ne suskaldimas turint omenyje 27 skirtingus e, teisės aktų rinkinius, turint omenyje duomenų e, rinkimo e, direktyvos nuostatas, turbūt sudėtinga yra pasiekti didesnį supaprastinimą toje srityje, tačiau mes to sieksime. Ačiū. Labai ačiū. Tai buvo baigiamasis žodis šiam trečiam posėdžiui. Noriu padėkoti visiems ekspertams už puikius pranešimus. Iš ties ateityje turėsime gebėti geriau orientuotis. Labai ačiū už jūsų praktinės, mokslinės įžvalgas. Noriu padėkoti visiems klausiusiems o siekdami nenukrypti nuo laiko grafiko, turėtume pakviesti kitus kolegas, tai yra Sen Kelly ir Nadia Hirš, užimti pirmininko vietą. Ačiū.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 ist nicht mein Stil normalerweise. Dankeschön. Members, uh, national parliamentarians, ladies and gentlemen. Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento atstovai, ponios ir ponai, pradedame šios dienos klausimų paskutinį posėdį. Ačiū Jums už kantrybę. Tikiuosi, kad mums pavyks laikytis mums numatyto laiko ir baigti posėdį laiku. Aš uh, antrą kartą man antrą kartą į rankas patenka šis plaktukas ir aš tikrai ketinu juo pasinaudoti prireikus. Tai man labai malonu būti įtre komiteto pranešėjų svarbiu, dėl šio svarbaus pasiūlymo. Pasarai kartą, kai buvome susitikę, dalyvavo daugiau nei 120 lobistų iš esmės buvo pritarta tam, kas yra pasiūlymuose. Tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl gerų nuostatų. Yra, pažiūrėjau, sutarta dėl aiškaus sutikimo, nu, sutikimo pagal nutilėjimą, taip pat e, duomenų patikimumo e, online ir offline duomenų, taip pat deleguotojų aktų, jie visada kelia prieštaravimų ir taip pat pranešimo apie duomenų tvarkymą. Visą tai apie tai yra kalbama. Šiandien mes kalbame apie duomenų valdytojus ir tvarkytojus privačiame ir užimtumo sektoriuje. Turbūt galima būtų teikti, kad šis aspektas turi būti reglamentuojamas teisingai, tai labai svarbu. Visų pirma, reikia nustatyti duomenų valdytojų pagrindinę atsakomybę. Pavyzdžiui, jeigu nusiperkate automobilį ir neveikia jos stabdžiai, jūs juk neskreipsite į stabdžių gamintoją, kreipsitės į automobilį pardavusią įmonę. Taigi mums reikia nustatyti labai aiškę atsakomybę, kuri priskiriama duomenų valdytojams. Būtent duomenų valdytojai yra atsakingi už visus duomenų tvarkymo veiksmus jeigu vėl pasiremsiu automobilio pavyzdžių, išgyvename automobilių erą, nustatome eismo taisyklės ir taip toliau ir mums e, tenka atsakomybė viską teisingai sureglamentuoti. Išklausysime jūsų nuomonių, jūsų nuomonė atsispindės pakeitimuose, kuriuos tieks parlamentas ir labai tikimės, kad mm, galbūt jau 2014 metų pradžioje įsigalios teisės aktai, kurie išlaikys laiko išbandymus. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai, kuris sėdi šalia, poniai Nadijai Hirš. Dank. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi galėdama atstovauti užimtumo komitetą. Aš esu nuomonės referentė, rengianti e, nuomonę susijusią su duomenų apsaugos direktyva. Mano biuro darbuotojai ir aš pastaraisiais mėnesiais daug bendravome su profsąjungų atstovais. Iš pradžių su užimtumu susijusi apsauga visai nebuvo įtraukta į direktyvos taikymos rytį. Po to buvo atsibusta ir tarsi suvokta, kad šioje srityje taip pat kaupiami asmens duomenys. E, pirmiausia, Užimtumo sektorioje renkami duomenys įvairiose valstybėse narėse renkami ir saugomi labai skirtingai. Aš žinau, kad tam tikri komisijos ketinimai e, pateikti prieš dešimt metų tiesiog sužlumo, todėl kad nepavyko rasti bendros kalbos. Tačiau, nepaisant to, duomenų apsauga privačiame ir žimtumo sektoriuje yra be galo svarbi ir ypač pastaraisiais metais ir mėnesiais tai tampa vis opiau yra nustatyti neteisingi duomenų tvarkymo atvejai, e, arba net pažeidimai. Taigi, tai yra aktuali tema. Todėl 82 straipsnis užimtumo komitetui yra labai svarbus. Ir mes stengiamės, kad šis straipsnis būtų taip parengtas, kad būtų užtikrinta numatytas vienodas jo taikymas visoms valstybėms narėms. Taip pat labai svarbu numatyti būtiniausius standartus taikomus visoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, e, nuostata, kad darbuotojas turi teisę kreiptis į darbdavį ir sužinoti, kokius duomenis darbdavys renka. Taip pat sužinoti, pavyzdžiui, kaip renkami telekomunikacijų keliais gaunami duomenys, e, kaip e, ir kiek yra naudojami duomenys renkami, e, pavyzdžiui, persirengimo patalpose, čia turime omenyje stebėjimo kameras. Taigi šiose srityse būtina galvoti apie būtiniausius standartus e, visoms valstybėms narėms. Itin svarbus e, dalykas yra duomenų apsaugos e, pareigūnas įvairiose įmonėse, jam turėtų būti suteikta ypatinga apsauga. Vienas didžiausių iššūkių yra tai, kad ne vienoda teisinė apsauga yra suteikta darbuotojams ir darbdaviams bendraudami su profsąjungų atstovais ir įmonių atstovais e, supratome, kad įmonės e, kartais, e, pavyzdžiui, teikia papildomas sveikatos priežiūros schemas e, ar e, siekia, kad būtų e, sudarytos tam tikros pensijų kaupimo sutartys, kur taip pat yra renkami duomenys. Apibendrinant galima pasakyti, kad svarbiausia susitarti dėl tinkamo 82 straipsnio parengimo, tinkamos formuluotės Ir dabar iš karto suteiksiu žodį Vokietijos Bundestago e, vidaus reikalų komiteto nariui, ponui Stefanui Mayeriui. Labai ačiū, ponia pirmininkė. E, Pone pirmininkė, e, kolegos ir kolegės, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai e, pritariu e, bandymui suvienodinti ES teisę. Man didelė garbė šiandien kalbėti šią temą su jumis. Vokietija Vokietijoje ši tema yra diskutuojami tiek e, aukštuosiuose, tiek žemuosiuose parlamento rūmuose, Bundestage ir e, Bundesrate. Mums e, duomenų apsauga yra labai svarbi. Tačiau daugeliu atveju su asmenė susijusius duomenis renka ne valstybė, o ekonominės veiklos subjektai. Ir tai tapo įprasta. Iškyla klausimas, kokios strategijos, kokios linijos bus laikomasi. Ar bus stengiamasi apsaugoti duomenų tvarkytojų interesus, ar asmenų, kurių duomenys tvarkomi interesus. Pagrindinių teisų hartijos 8 e, straipsnėje yra numatyta, ta didelė apsauga. Ir ES sutarties 15 straipsnis taip pat numato ryšį su šia hartija. Daugelis klausimų susijusių su domenų apsauga e, yra tvarkomi laikantis vartotojų apsaugų principų. Tai visų pirma susiję su tuo, kad būtų problemų dėl domenų apsaugos uh, įmonėse ir čia manau, kad e, pritaikytoji privatumo apsauga ir automatiškai e, teikiami duomenys yra labai svarbus klausimai, kuriuos reikia e, išspręsti. Um, Komisija numatė tikslą, e, kuriuo siekiama sumažinti biurokratiją, e, sumažinti kaštus. Mano supratimu, šie tikslai yra nepasiekiami. Nors kai kurios prievalės yra panaikinamos, tačiau 14, 15, 32 straipsnis numato prievalę teikti informaciją ir dokumentus. Vis dar neaišku, e, kuriuos duomenys privalo rinkti ir teikti įmonė. Mano supratimu, e, ne visais atvejais įmonės privalo pateikti asmens duomenis. Pavyzdys. E, šiandien remiantis galiojančiais teisės aktais, vizitinių kortelių duomenys e, pagal e, teisėkuros pasiūlymus privalėtų būti įtraukti ir kaupiami duomenų sistemose ir perdavinėjami toliau. Mano supratimu, tai nėra tinkamas žingsnis, e, todėl kad tokiu būdu išauktų duomenų tvarkymo kaštai. Be to, daugelis prievalių yra numatoma ir didelėms įmonėms kai kurioms mažoms ir vidutinėms įmonėms e, bus labai sudėtinga per 24 valandas nustatyti duomenų pažeidimo atvejus. Tuo tarpu tokia prie, prievalė yra numatyta. Duomenų apsaugos pareigūnas bus privalomas tik įmonėse, kurių, kuriuose dirba daugiau nei 250 žmonių. Tuo tarpu Vokietijos, Vokietija naudojasi kita patirtimi, kuri pasiteisino. Mano supratimu, reikėtų aiškiau skirti, kokia duomenų apimtis yra apdorojama, taip pat aiškiau numatyti, kas tuos duomenys turi tvarkyti. Vieno langelio principas yra sveikintinas, tačiau ES e, teisės e, teis, teisėkurininkai turėtų atsižvelgti ir į mažų ir vidutinių įmonių interesus. Mano supratimu, reglamentas prašauna pro šalį. Vokietija jau turi praktiką, pagal kurią darbuotojai, darbdaviai, remdamiesi galiojančiais teisės aktais, renka duomenis. E, susitarimai įmonių viduje e, leidžia užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą ir apibrėžia, kuriais atvejais tie duomenys yra renkami. Taip pat užtikrinama tinkama duomenų apsauga. Ėmimo ir davimo principo um, reglamente nesilaikoma. Šešto straipsnio pirmos dalies C ir A e, dalyse e, labai aiškiai apie tai kalbama. Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse yra sudarinėjamos kolektyvinės darbo sutartys, o pagal šį straipsnį tokių sutartį, su, tokių sutarčių sudaryti nereikėtų. Reikėtų užtikrinti, kad ateityje tarifiniai susitarimai turėtų e, būti sudaromi laikantis e, duomenų apsaugos principų. E, septintas straipsnis yra siejamas su 23 konstituojamąją dalimi ir mano supratimu čia esama trūkumų. Daugelis profsąjungų turės gauti duomenų subjekto sutikimą. Mano supratimu, tai nėra tinkama strategija, e, todėl, e, kad toks sutikimas reikalingas tik tada, kai jis palankiai e, atsilieptų darbuotojams ar darbuotojams. Mano supratimu, visi šie atvejai turės būti reglamentuoti skirtingų valstybių. Manau, kad tai yra nepalanku ir neprotinga. Mano supratimu, kai kurios kritinės sferos iš anksto galėtų būti reglamentuotos. Dar noriu tarti keletą žodžių apie deleguotusius teisės aktus. ES sutarties 290 straipsnis, taip pat 289 straipsnis e, numato, kad visų pirma reikia remtis ne išvestiniais teisės aktais, o pirminiais teisės šaltiniais. Todėl deleguot taisiais teisės aktais galima numatyti tik tam tikrą egzistuojančių teisės aktų papildymą. Atsiranda tam tikrų e, teisinių nuogastavimų. Mano supratimu, per ateinančią savaitęs ir mėnesius e, reikėtų kai kuriuos e, reglamento Mm, teksto niuansus peržiūrėti ir e, patikrinti, ar jie neprieštarauja daiktiniai teisiai. Labai svarbus duomenų priežiūros e, pareigūnų vaidmuo. Mano supratimu, komisijai yra suteikti įgaliojimai siekiantis e, nacionalinį lygmenį. Tokiu būdu e, priežiūros institucijų rankos yra apribojamos prieštaraujant 47 straipsniui ir bendriesiams demokratijos principams. Ir pagaliau nebelieka demokratinės atsakomybės, nes e, tam tikri sprendimai yra atimami iš parlamentų. Ponios ir ponai, išvardintos nuostatos turi būti aptartos iš naujo ir baigdamas noriu pasakyti, e, kad galimybė teikti kolektyvinius skundus, mano supratimu, nėra reikalinga. Aš manau, kad daug, dėl daugelio nuostatų reikia um, galvoti, kaip jas um, performuluoti, todėl, kad esama daug teisinių spragų, kurias reikia panaikinti. Tikiuosi jūsų klausimų ir pastabų ir dėkoju uždėmesi. Uh, thank you very much, Stephen, and thank you for sticking to your time. Ačiū, Stevenai, ačiū už tai, kad laik, laikėtės um, jums suteikto laiko, nors vertėjams buvo labai sunku suspėti iš paskos. Bet turiu pasakyti, kad mm, vertėja vertusi jūs į anglų kalbą tikrai nusipelno pintos gineso alaus po šio posėdžio. Dabar pereiname prie kolegės um, pavardę man, galingos kolegės pavardė man. Ji yra Facebooko direktorė, kuri mus dabar paskaitys pranešimą. Ačiū Jums už pristatymą. Ačiū, kad pakvietėte Facebooką dalyvauti šioje diskusijoje. Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai, norėčiau pradžioje pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų, po to pereisiu prie jūsų klausimino klausimų. Taigi duomenų apsaugos direktyvos peržiūra ir reglamentas gali palengvinti inovacijas ir tuo pačiu metu suteikti didesnį skaidrumą ir kontrolės galimybių internete. Facebookas mano, kad galima numatyti gerus privatumo teisės aktus ir paskatinti skaitmeninio sektoriaus vystimasi. E, privatumas yra mūsų veiklos Facebook'e esmė. Ir mes imamės tų priemonių, kurios iš esmės atitinka duomenų apsaugos reglamente ir direktyvoje numatytas nuostatas. Dabar jūsų klausimai. Ar pasiūlymas sumažins reguliavimo ir administracinę naštą, kuri tenka duomenų apsaugos tarnyboms, taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms? komisijos pasiūlyme yra numatyti nauji administraciniai reikalavimai kiekvienai įmoniai, kurioje dirba daugiau negu 50 darbuotojų ir kurios nuolat stebi vartotojus. Taip pat yra numatomas reikalavimas tvarkyti visų, kaupti visų duomenų tvarkymo operacijų dokumentus. Tai yra didelės išlaidos įmonėms, visoms įmonėms. Facebookas supranta, su kokiais sunkumais susiduria uh, Europos komisija ir turbūt Europos parlamentas ieškodami pusiausvėros tarp augimo, skatinimo ir griežtų domenų apsaugos standartų. Labai svarbu, kad pasiūlytas reglamentas užtikrindamas e, duomenų apsaugą, atsižvelgtų ir tai, kad išgyvename ankstyvą interneto sektoriaus vystimosi etapą. Galbūt kai kam atrodo kitaip, tačiau tai yra ankstyvas etapas aplinka nuolat keičiasi, todėl labai svarbu, kad būsimi teisės aktai neužkrautų reikalingos naštos jokiai įmoniai - europiniai, pasauliniai, mažai ar dideliai. Nuo 2010 metų Europos komisija pripažįsta skaitmeninio ir internetinio sektoriaus svarbą vystantis Europos ekonomikai. Europos komisija, Europos parlamentas ir valstybės narės nekarta reiškia pasitikėjimą E, skaitmeninė ekonomika, mano, kad ji padeda e, skatinti socialinę aprepti ir kuria darbo vietas. Labai svarbu suprasti, kad Europos įmonės yra labai svarbios veikėjos interneto ekonomikoje. Pačios didžiausios veikėjos čia yra europinės, tai yra Spotify iš Švedijos, Iza iš Prancūzijos, Muga iš Vokietijos ir taip toliau. Galėčiau paminėti daug kitų įmonių. Ir artimiausiais metais mažos ir vidutinės įmonės, klestinčios įmonės bus Europos interneto sektoriaus stuburas. Facebookas dabar dirba su daugeliu neseniai įsisteigusių įmonių. Mes matome, kokios kokybiškos tai yra įmonės ir stengiamės pasiekti naujus vartotojus visame pasaulyje. 2012 metais Deloitte paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad pajamos, kurias generuoja Facebookas Europos ekonomikoje, yra daugiau nei, 10, nei 15 milijardų eurų. Taip pat 27 valstybėse narėse sukūrė 232 tūkstančius darbo vietų. Kitas klausimas, kaip vieno langelio sistema paveiks nacionalinius teisės aktus ir duomenų subjekto teisės? Kaip užtikrinti, kad priimti sprendimai bus įgyvendinti valstybėse narėse, kuriuose gyvena duomenų subjektai? Facebook sveikina vieno langelio principo sukūrimą, manome, kad taip e, Europos domenų apsaugos teisės aktai bus geriau organizuoti, bus sukurtas didesnis teisinis suderinamumas e, privataus gyvenimo apsaugos rytyje. Taip pat tai padės išvengti didelių išlaidų, kurias, kurios lemia, kurias lemia dideli nacionalinių domenų apsaugos režimų ir Europos domenų apsaugos režimo skirtumai. Tai taip pat turėtų palengvinti domenų judėjimą ES ir už jos ribų. Dabar norėčiau grįžti prie to, ką sakiau apie vidut, mažas ir vidutinės įmonės ir skaitmeninį sektorių. Europos skaitmeninė rinka bus esminis Europos ekonomikos atsigavimo veiksnys ir vieno langelio principas padės sustiprinti šią tendenciją. Tie skaičiai, kuriuos aš minėjau ir kuriuos pateikė Deloitte, e, yra svarbus. Norėčiau dabar pateikti Europos politikos centro duomenis. Šis centras nustatė, kad integruota Europos skaitmeninė rinka sukurtų maždaug, pad, BVP padidintų maždaug 4 procentais, tai yra 500 milijardų eurų per 10 metų. Žinoma, mes turime atsargiai vertinti šios skaičius, nes jie priklauso nuo to, kaip vystysis Europos ekonomika, apskritai kaip vystysis pasaulio ekonomika, bet manau, kad šie skaičiai vis tiek yra įdomus. Taigi, vieno langelio mechanizmas turėtų duoti naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms Europoje paskatinti inovacijas. Panaikinant rinkos susiskaidimą, mažinant administracinę naštą, Europos įmonės galės e, per metus sutaupyti 2,3 milijardų eurų per metus. Taip pat šis mechanizmas e, gali paskatinti kitus investuotojus e, atvykti į Europą, taigi piliečiai matys didesnį ES naudą. Tačiau Reikėtų pažymėti, kad šis mechanizmas pasiteisins tik tuo atveju, jeigu e, bus sureguliuoti nacionalinių domenų apsaugos tarnybų ir e, to, kitų šalių, kuriuose veikia didelės įmonės tarnybų įgaliojimai. Reglamento projekte yra keletą straipsnių, kurie gali pakengti pagrindinių domino apsaugos tarnybų skirtumui ir gali atsitikti taip, kad bus sprendžiama, kokius, kokias taisyklės taikyti kiekvienu atveju atskirai ir taip sumažės e, teisės akto patikimumas. Taigi, manau, labai svarbu, kad Europos parlamentas pasigilintų į mechanizmo nuoseklumą. Galbūt būtų galima pateikti rekomendacijų, kaip tą nuoseklumą didinti. Keletą žodžių apie Facebook. Mūsų skyrius veikia Airijoje. Nuo 2010 metų mūsų veiklą reglamentuoja Airijos domenų apsaugos e, komisaras ir mes siekiame vykdyti visus savo įsipareigojimus dėl privatumo apsaugos ir tai darome glaučiai bendradarbiaudami su Airijos duomenų apsaugos tarnyba. Facebookas. Facebook banke neseniai buvo atliktas išsamus auditas, tai jį atliko Airijos privataus gyvenimo apsaugos tarnyba. E, auditas buvo atliekamas tris mėnesius ir galutinėje ataskaitoje buvo pasakyta, kad Facebook ne tik laikosi nacionalinių privataus gyvenimo apsaugos principų, bet ir ES duomenų apsaugos principų. Mes džiaugiamės tuo, kad Airijos e, duomenų privatumo apsaugos institucija patvirtino, jog Facebook e, demonstruoja pasiryžimą laikytis duomenų, europinių duomenų apsaugos e, principų. Facebook siekia įrodyti, kad patenkinsime visus lūkesčius. Mums dar liko keletas savaičių, per kurias turime įdėkti visus reikiamus E, pakeitimus, taigi mes įvykdysime visus įsipareigojimus iki nurodytos datos. Ir paskutinė pastaba, kurią norėčiau pateikti, tai yra klausimas, kaip užtikrinti, kad numatyti teisės aktai neatsiliks nuo technologijų pažangos. Taip pat, kaip bus įgyvendinami principai privacy by design ir taip toliau. Facebook mano, kad reikėtų vadovautis privacy by design principų, kuriant produktus ir paslaugas. Tačiau vadovantis šiuo principu, vadovantis principu privacy by default, neatsižvelgiama į socialinių tinklų specifiką. Prie tų tinklų žmonės e, prisijungia, kad galėtų dalintis informaciją vieni su kitais. Dalyjimasis yra esminis dalykas, dėl kurio žmonės jungiasi prie Facebook. Ir mes norime, kad asmenys galėtų kontroliuoti, kaip jie jungiasi su kitais ir kaip dalinasi savo informaciją. Siekiame, kad žmonės galėtų kontroliuoti kiekvieną turinio elementą, kuriuo dalyjasi ir spręs, patys prastų su, spręstų, su kuo dalyjasi. Šią kontrolę mes užtikriname kiekvienam vartotojui pasiūlydami paprastų priemonių. Jie gali vartotojai gali kontroliuoti, kokius duomenys parsisiunčia ir skelbia Facebook'e. Taip pat gali ištrinti informaciją Facebook'e. Taip pat jau registruojantis yra pateikiam, asmenys prašomi patvirtinti, kuo jie norės dalintis ir jie gali pasirinkti atitinkamus privatumo nustatymus. Tačiau turiu pasakyti, kad tie nustatymai turi būti pritaikomi ir vartotojų amžiui. Taigi nepilnamečiams tie nustatymai yra griežtesni, yra automatiškai apribojama galimybė dalintis duomenimis su daug mažia, mažesnė auditorija. Ne, nepilnamečių duomenys taip pat nėra rodomi viešųjų paieškų sistemose, kol tiems asmenims nesueina 18 metų. Mes norime, kad internetas būtų geresnė, palankesnis, draugiškesnis vaikams. Ir čia mes bendradarbiaujame su įvairiais sektoriais, mus remia ir Europos komisija. Ir turiu pasakyti, kad privacy by design yra sveikintinas principas. Turime naudotis technologijomis, kad užtikrintume aukštą vartotojų apsaugos lygį. E, Facebook taip pat džiaugiasi ir komisijos pasirinktų ne, neutralumo technologijų atžvilgių principų. Tai padės užtikrinti, kad teisės aktai neatsiliks nuo technologijų pažangos ir kad visos visi produktai ir paslaugos bus kuriami atsižvelgiant į privatumo aspektus. Ačiū. Thank you, Erika, for your contribution. Thank you. Thank you. Um, well... Ačiū, Erika, už jūsų indėlį. O dabar man didelė garbė pristatyti kitą mūsų pranešėją, tai pona Aleksandra Diks. Jis yra Vokietijos atstovas duomenų apsaugos ir informacijos laisvės klausimams. Ačiū, kad atvykote, žodis Jums. Ačiū Jums už tokią malonę įžangą. Man didelė privilegija kreiptis į nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narius. Norėčiau Jums visų pirma pasakyti, kad komisijos pasiūlymą dėl bendro domenų, bendros domenų apsaugos siekiama pasiekti suderintą lygį duomenų apsaugos rytyje visoje Europos Sąjungoje. Ir kaip nurodyta direktyvoje 95-46 dešimtoje konstatuojamojoje dalyje, kad e, valstybėse narėse e, neturi būti sumažinti šie reikalavimai. Taigi harmonizavimas, derinimas turi būti atliekamas su reglamento pagalba. Štai pateiksiu pavyzdį, kuris jau ir buvo paminėtas prieš mane kalbėjusiųjų. Tai, kad valstybėms narėms tam tikrose srityse reikia daugiau lankstumo, ypač užimtumo sektorija. Ne vien šiame sektorija, bet e, būtent šiame sektorija. Mano nuomonė, 82 straipsnis yra per daug siauras, kadangi valstybės narės turi teisę tik šio reglamento regla, ribose priimti įstatymus dėl užimtumo sektoriaus. Ir turi būti taikoma atitinkama apsauga, beieškantiems be, be darbo. Taigi neaišku, ar šie reglamentai ir sprendimai po to, kai reglamentas bus patvirtintas, vis dar galios. Nes teisės aktų harmonizavimas turėtų padėti pagerinti situaciją. Taigi pritarčiau Natijai Hilšiai, kad minimalių standartų, minimalių reikalavimų apsauga būtent tai turi būti nurodyta 82 straipsnėje ir tai reikėtų patikslinti. Dar norėčiau paminėti atskiras nuostatas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Suprantu, kodėl komisija pateikė tokias nuostatas būtent šią įmonių grupiai. Atrodo, kad tos išimtys yra per didelės, jų per daug. Pateiksiu konkretų pavyzdį, kai kalbame apie vaikų apsaugą. Jeigu pritarėme tam, kad reikėtų saugoti apie vaikus teikiamus duomenis, tai aišku, bet nemanau, kodėl reikėtų išskirti mažas ir vidutinės įmonės, juk galima iš jų prašyti, kaip nurodyta trečiame straipsnėje, sutikimo dėl 250 darbuotojų kad jeigu yra tiek darbuotojų, reikėtų paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Man atrodo, tai labai neracionalu. Pavyzdžiui, gal įmonė gamins plieną ir bus 250 darbuotojų, o du, du apsaugos, duomenų apsaugos darbuotojai. Ir aš įsivaizduočiau galbūt medicinos įstaiga, kurioje dirbtų daug mažiau darbuotojų, bet jiems nebūtų taikomas toks reikalavimas. Dėl žodžių control and processą, tvarkytojas ir valdytojas, tai nurodoma 24 straipsnėje, kad reikėtų bendrai tvarkyti duomenys 22 ir 28 straipsnėje neaiškiai atskiriamas valdytojas ir tvarkytojas, kalbant apie atsakomybę, kuri nurodoma 22 straipsnėje, o 28 straipsnėje nurodoma, kokias dokumentus turi tvarkyti valdytojai ir tvarkytojai. Remiantis dabartinių duomenų apsaugos e, įstatymų, duomenų tvarkytojas turi pareigas. Ir aš tai pavadinčiau tokiu ne, ne, dar ne, ne visiškai parengtų tekstu. Reikėtų, kad atsakomybė ne, neišgaruotų iš šio teisės akto nuostatų. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra susijęs su tiesioginė rinkodara. Manyčiau, kad ji turėtų e, remtis informuoto sutikimu ir tvarkant asmens duomenis, remiantis reglamento šeštų straipsnių Todėl siūlyčiau 19 straipsnio antrą dalį ir 57 konstatuojamąją dalį panaikinti. Penktoji pastaba yra susijusi su teise e, e, paskirti pseudonimą savo asmens duomenims. Ketvi, šeštas dalykas tai yra santykis tarp reglamentų ir elektroninio privatumo direktyvos. 89 straipsnėje užduodama daugiau klausimų nei atsakoma. Ir šioje nuostatoje nėra nepakankamai informacijos, nepakankamai nurodytas pagrindas. Reglamento projekto nuostatose sprendžiamos kai kurios su internetu susijusios problemos, o tuo tarpu elektroninio primatumo direktyvoje tie dalykai nurodomi neaiškiai. Taigi reikėtų įtraukti duomenų tvarkymo taisyklės ir į dokumentą dėl elektroninių duomenų. Septintas dalykas tai minėjo ir Ispanijos e, delegatas, santykis tarp reglamento ir esamos informacijos laisvės teisės aktų turėtų būti patikslintas, nes šiuo metu tai yra minima tik konstatuojamojoje dalyje ir reikėtų kad reglamento tekste ir direktyvos tekste tai būtų aiškiau nurodyta ir tai susiję ne tik su valstybiniu, bet ir su privačiuoju sektoriumi, kai teikiama informacija. Buvo pateiktas pasiūlymas, kaip paaiškinti, kaip patikslinti tokį pasiūlymą ir aš tą remčiau. Ir paskutinis dalykas, kad Europos komisija prisima dominuojantį vaidmenį rengdama reglamento projektą. Ir tai tam tikra prasme yra tiesa. Tačiau manyčiau, kad svarbiausius dalykus turėtų, dėl svarbiausių dalykų sprendimus turėtų priimti Europos e, legislatūra ir 29 straipsnio darbo grupė visai neseniai patvirtino išsamų dokumentą, kuriame buvo pateiktos nuostatos dėl deleguotųjų teisės aktų ir buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip ta, tas problemas galima būtų išspręsti. Komisijos vaidmuo netitinka Europos teisingumo teismo nustatytos jurisprudencijos. Ir devintas dalykas, tai susijęs su vienos agentūros nuostatomis, manyčiau, kad ši filosofija taikytina tik tuo met, kai tokia agentūra būtų kaip vedančioji institucija, o ir O kitos institucijos galėtų teikti informaciją ir patarimus dėl kitų nuostatų, kurios nebuvo suderintos. Nes atvirai sakant, šis reglamento projektas nepadės pasiekti šimtaprocentinio suderinimo, nes bus ir konkrečių duomenų apsaugos taisyklių taikomų labai specifinėse srityse. Ir e, nuoseklumo priemonės pagalba šios problemos neišspręsime. Kitas, kita pastaba susijusi su duomenų apsaugos agentūromis. Manau, kad ketvirtas straipsnis dėl iš ankstinio konsultavimuose e, gali sukurti tokią situaciją, kai nepakaks išteklių valstybėse narėse vykdyti reikalavimus ir patvirtinus 34 straipsnį tokį, koks jis yra, gali atsirasti problemų ir gali netgi būti sunku apskūsti priežiūros instituciją arba kad viena institucija apskūstų kitą instituciją. Nemanau, kad tai būtų geras sprendimas mums geriau reikėtų palaikyti spaudų ir pažymų idėją. Ir paskutinė pastaba, nors reglamento projektas technologiškai yra neutralus, pritarčiau profesoriaus pirasi pasiūlymui kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų rimtai apsvarstyti vadinamai saulėlydžio nuostatą, nes e, ji gali būti reikalinga dėl sparčių pokyčių. Much, Ačiū, Aleksandro. Pastebėjau kad kalbant Erikai iš ties labai džiaugiatės ir tikriausiai švieti saulė ir užuolaidos. O dabar suteiksiu žodį žodis suteikiamas e, ponai Armin Dutin. Aš e, kalbėsiu vokiečių kalba, todėl, kad mano skaidruolės yra parengtos vokiečių kalba. Labai ačiū už kvietimą. Aš pristatysiu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto poziciją. Aš Esu ekspertų grupės narys, tačiau į mūsų nuomenės nebuvo e, paprašyta pateikti, rengiant šį reglamento e, pasiūlymą. Tikiuosi, kad technika veiks. Daugelis aspektų, kuriuos norėjau išsakyti, jau buvo išsakyti, ypač profesorius Diksas e, apie daug ką kalbėjo, nors mes tikrai nesusitarėme iš anksto. Tačiau aš noriu e, pristatyti kai kurias temas, kurios buvo aptartos nepakankamos. Kalbant apie užimtumo sektorių, jame duomenų apsaugos principas turi būti viršesnis už bendros rinkos sukūrimą. Aš žinau, kad e, direktyva 95-46 numato tam tikrą apsaugą, tačiau iškyla klausimas, kur mes pateksime uh, saugodami duomenis, jei vadovausimės tam tikrais principais, kurie nėra pakankami. Vokietijos konstitucinis teismas priemė sprendimą susijusi su gyventojų surašymu e, atsižvelgdamas į valios išreiškimą dėl su asmenį susijusių duomenų tvarkymo teisę. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje prieimė sprendimą, e, kad asmens duomenų teisė yra viršesnė už visas kitas prievalės, remiantis aštuntuoju pagrindinių teisų kartijos straipsniu ir šešioliktojo e, straipsnio dėl sutarties dėl ES veikimo nuostatomis. Kalbant iš darbuotojų perspektyvos ir Vokietijos profsąjungų sąjungos verdi perspektyvos, aš e, dirbu e, kaip šios profsąjungos atstovas. Taigi e, mes kritikuojame reglamento kaip teisinės priemonės pasirinkimą ne iš principo, tačiau dėl priežasčių, kurias pristatė ir ponas Diksas. Reikia paanalizuoti, ar nacionaliniai subjektai galės tinkamai įgyvendinti reglamento, ypač 82 straipsnio reikalavimus. Mes manome, kad iš esmės neįmanoma įdėkti standartus iš apačios į viršų. Taip pat iškyla klausimas, koks teismas bus teismingas e, nagrinėti bylą e, dėl duomenų apsaugos. Ar tai bus uh, ES teisingumo teismas ar konstituciniai valstybių narių teismai. Kaip jau minėjau, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Vokietijos konstitucinis teismas čia nubrėžė labai aiškę liniją. Todėl jei būtų priimta direktyva, jei galų gale e, mes turėtume dvi direktyvas, o ne vieną direktyvą ir vieną reglamentą, tokia strategija būtų mums primtinesnė. Tačiau mažų mažiausia, jei um, Europos e, įstatymų leidėjai nesusitars, tuomet reikia atsižvelgti į 82 straipsnio formuluotę. Čia kalbama apie tai, kad laikydamosi šio reglamento ribų valstybės narės ir taip toliau ir taip toliau. Apie tai kalbėjo ir profesorius Diksas. Svarbiausia yra numatyti pagrindinės teises. Taip pat numatyti atviras nuostatas, kurias valstybės narės gali papildyti ar konkretizuoti tais atvejais, kai kai kuriais atvejais yra numatytos bendrosios nuostatos, kaip pavyzdžiui 80 straipsnis susijęs su e, sveikatos ir socialinės padėties duomenimis. Dėl duomenų subjekto sutikimo aš noriu paprieštarauti ponui Maieriui, daugelio atveju su juo sutinku, tačiau šį kartą jam prieštarauju. Uh, Aš manau, kad komisija e, savo 25 ir 34 konstatuojamoje dalyje bei 7 straipsnėje numatė labai geras nuostatas dėl to, kad iš esmės mes kalbame apie priklausomybės santykį, o ne apie e, lygiateisius santykius. E, nerima kelia diskusijos tarybos darbo grupėje Čia taryba nori pakeisti komisijos pasiūlymą ir yra rengiami pasiūlymai, pagal kuriuos, jei nebūtų duomenų subjekto sutikimo, tai būtų numatyti numatyta, nu, numatytos tam tikros galimybės tuos duomenys vis tiek rinkti. Tokiu būdu tarsi atveriamos galinės durelės, padaromas spraga, kurią remiantis, kurią naudojantis bus galima rinkti duomenis ir be duomenų subjekto sutikimo. Dėl įmonės duomenų apsaugos pareigūno yra numatyta 250 darbuotojų riba. Tai reikš, kad 60 procentų visų darbuotojų ES nepateks į um, teisės akto taikymo sritį. Tada iškyla klausimas, kokia prasmė tą teisės aktą kurti. Mes panagrinėjame Eurostato uh, statistiką, nagrinėdami, kokiose srityse dirba ES darbuotojai. Ir taip gautusi, kad 90 procentų visų Vokietijos įmonėse surenkamų duomenų nepatektų į teisės akto taikymo sritį. Manoma, kad situacija yra neprimtina. Taip pat Svarbu labai aiškiai pabrėžti, kad duomenų apsaugos pareigūnas privalo būti nepriklausomas. Reikia labai aiškiai suformuluoti draudimą diskriminuoti, darbo sutarties nutraukimo apsaugą, kuri būtų labai plati plati, apimanti net darbuotojo galimas užduotis stebėtojų tarybose. Taip pat reikia numatyti atsakomybės trukmę, e, mokymus. Taip pat būtina numatyti prievolės, panai, prievolės informuoti darbdavį apie pažeidimus, paži, panaikinimą. Uh, Buvo, mes siūlome, kad e, ši e, įmonės dydžio riba būtų nuleista iki 20 asmenų e, arba numatyti tam tikras ribas duomenų rinkimui, apdorojimui, naudojimui valstybėse narėse. Tokia yra ES ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto poziciją. Ypatingų kategorijų asmens duomenų tvarkymas. Tiesiekuros pasiūlyme esama spragų. Mes turime labai aiškiai pabrėžti, kad negalima naudoti asmens duomenų, siekiant, pavyzdžiui, suplanuoti būsimą darbuotojo atleidimą dėl sveikatos biometriniai duomenys, bet kokie duomenys susijęs su um, narkotikų testais, alkoholio testais ar netgi asmenybės nustat, tipo nustatymo testais, įvairių klausimyno pildymo duomenys neturėtų būti naudojami. Ir tuomet iškyla klausimas, e, kokiu teisės aktu reikėtų remtis e, tvarkant tokius duomenys, jei jie būtų tvarkomi, ar direktyva, ar reglamento. Peršoksiu per kai kurias temas, todėl kad laikas bu, mus spaudžia. Kitas klausimas - darbuotojų atstovų ir profsąjungų teisės. Vieno langelio principo laikymasis neturi su sumažinti teisinės apsaugos, neturi apkarpyti duomenų tvarkytojų teisių ir prievalių. Jei, pavyzdžiui, koncernas turi daug įvairių įmonių ir uh, E, skirtingose ES valstybėse narėse yra skirtingo griežtumo standartai, tai nereikėtų pasirinkti tokios valstybės narės, kur tie standartai yra žemesni. Mes manome, kad į duomenų apsaugos klausimus turėtų būti įtraukta ir Europos įmonių taryba. Kalbant apie um, kolektyvinius skundus, mano nuomonė kiek išsiskiria, nuo pono Mairio. E, mes manome, kad kalbant apie darbuotojus, kolektyvinių skundų teisė turėtų būti išlaikyta. Apie deleguotusius teisės aktus nekalbėsiu, tačiau keletą žodžių tarsiu apie mažas ir vidutinės įmonės ir jų, jam, joms teikiamas privilegijas. Mūsų pozicija mm, čia yra kiek kitokia nei e, prelegentų. Nereikėtų duomenų apsaugos lygio orientuoti į įmonės dydį, nes reikia atsižvelgti ir į išorės išteklius įvairiuose dideliuose koncernuose. Ir čia ES teisės aktų leidėjas turi būti e, vienodai griežtas visiems e, reikalingi atitinkami pakeitimai. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponui Frederikui Borgezijus, Amsterdamo universiteto informacijos teisės instituto atstovui. Noriu paprašyti, kad jūs kalbėtumėte ne ilgiau nei 10 minučių, nes po 18.45 minučių vertimo nebeturėsime, o klausimų ir atsakymų raunde vertimo norėtume turėti. Taigi žodis ponui Borgezijus. Good evening, ladies and gentlemen. Labas vakaras, ponios ir ponai, jau vėlu, tai pasistengsiu kalbėti paprastai ir pasakysiu tik du dalykus. Vienas yra labiau techniškas, o kitas dalykas yra visiškai paprastas. Taigi, pirmiausia, norėčiau, kad asmens duomenų apibrieštis, duomenų subjekto apibrieštis būtų šiek tiek pakeista, kad būtų įtraukta, kad duomenys e, turėtų išskirti asmenį. Nes jeigu įmonės kartais nenori susijęti informacijos su pavardė, e, šį klausimą gal, e, galima būtų dar panalizuoti. O antrasis punktas. Antrasis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad dabartinėme pasiūlyme nereikėtų sumenkinti pritarimo svarbos, sutikimo svarbos. Dabar vėl sugrįšiu prie pirmojo klausimo. Asmens duomenų apibrieštis. Gal sakysite, tai yra pati svarbiausia apibrieštis. Ir jeigu duomenys ne asmens, tai reglamentas nebūtų taikomas. Ne, nežinau, ar galite perskaityti informaciją skaidrėje, bet norėjau pasakyti, kad informacija, kuri gali būti naudojama išskirti asmenį, išskirti iš grupės, taip pat turėtų būti laikoma asmens duomenimis. Ir turbūt dabartinė direktyvą ir jau 29 straipsnio darbo grupė ne vienerius metus tai teigė. Ir nežinau, kaip e, kokia yra teismų nuomonė, bet reikėtų reglamente tai pabrėžti. Taigi tai yra tiesiog toks punktas, kurį reikėtų pabrėžti, tai nėra naujas dalykas ir norėčiau pabrėžti šio dalyko svarbą ir pateikti pavyzdžių praktikoje internete. Kartais labai detalūs atskleidžiami detali asmens informacija, o kartais įmoniai galbūt ir nereikia žinoti to asmens vardo ar pavardės. Tačiau informacija apie asmenį yra uh, tokia asmeninė, kurios prieš 20 metų nebūtų buvę įmanoma pateikti, net ir su pavardė. Ir įmonės, pavyzdžiui, gali sekti asmens e, naršymo tendencijas arba kas muo veikia Twitter ar kitose interneto svetainėse, pavyzdžiui, su slapukų pagalba arba remdamiesi tam tikrais e, tam tikromis e, techninėmis galimybėmis išmaniuosiuose telefonuose. Ir, kaip jau minėjau, ta informacija gali būti ypatingai konkreti. Pavyzdžiui, vakar susidūriau tokia situacija, kai prie vieno profilio buvo apie 7 7 tūkstančiai savybių priskirta, bet pavardės nebuvo. Manyčiau, kad tokią veiklą reikėtų uždraukti, uždrausti, bet jeigu tokiai veiklai nebūtų taikomos reglamento nuostatos, reiškia nebūtų taikomos jokios nuostatos, nei sutikimo reikalavimas, nei skaidrumo, nei kiti. Šioje skaidrėje pateikiama iliustracija iš tų įmonių, kurios seka asmenų elgesį. Tai yra vadinamasis anonimas. Ir žinomas šio asmens amžius, žinomas adresas, pašto adresas, pašto kodas ir kiek asmo uždirba ir taip toliau. Žinoma, ką tas asmo dirba ir trūksta tik vienintelio dalyko, tai esmens pavardės. Ir štai iliustracija, kokius dalykus reikėtų nurodyti reglamente. Dar vienas pavyzdys, kaip gali atrodyti toks asmuo be pavardės. Pavyzdžiui, tai dažnai, labai dažnai, nau, tokius taip elgesi rinkodaros įmonės, Pavyzdžiui, yra žinomas išmaniojo, išmaniojo telefonų duomenys, žinoma vietovė. Ir įmonės gali parengti štai tokius žemėlapius, kai žinoma asmens buvimo vieta. Ir vėlgi galima priskirti apie 70 tūkstančių savybių prie to asmens. Taigi manyčiau, kad tokiems atvejams reglamentas turėtų būti taikomas. Ir vėlgi tai yra tik tai skaidrumo, proporcingumo taisyklės, kurios turėtų būti taikomas tokiais atvejais, kai nėra asmens pavardės. Ir dar vienas dalykas. 24 konstatuojamojoje dalyje e, yra rašoma apie tokius, tokias situacijas, na, šiek tiek parafrazuosiu, rašoma, kad asmenys e, gali būti susijęti su slapukais ir galima leisti kurti to asmens profilį. Aš siūlyčiau užbraukti paskutinį sakinį, nes jis e, yra painus, jis įneštų painiavos. Ir kai buvo paskelbtas uh, paskutinis pasiūlymas buvo trikdančių painių formuluočių, todėl siūlyčiau šį sakinį išbraukti. Taigi, tokia buvo labiau techninė pastaba, kad asmens duomenys arba informacija, su kurios pagalima galima išskirti asmenį, tai turėtų būti įtraukta į reglamento taikymo srityje. O antrasis dalykas yra labai paprastas - nesumenkinkime sutikimui keliamų reikalavimų. Sutikimas turi būti suteikiamas laisvai, konkretus, informuotas ir tai turėtų atspindėti asmens pageidavimus. Suprantama, atrodo savaime aišku, bet kartais manoma, kad asmens tyla gali būti suprantama kaip sutikimas arba internete tai gali būti laikoma sutikimo. Ir manyčiau, kad taip neturėtų būti, reikėtų palikti dabartinės reglamento nuostatas. Ir interneto svetainėje dažnai būna tokia paslėp, to, toks paslėptas mygtukas kurį paspaudus galima perskaityti, kad jeigu toliau naudositės šią paslaugą, tai reikš, kad jūs sutinkate su e, mūsų pakeistais ar ateityje pakeistais reikalavimais ar nuostatomis. Taip neturėtų būti. Norėčiau pabrėžti 26 konstatuojamosios dalies svarbą. Iš esmės rašoma, kad tyla arba nieko nedarimas nėra sutikimas. Prašyčiau, kad taip ir liktų. Taigi trumpai, apibendrintai pasakysiu, kad pirmasis dalykas yra šiek tiek sudėtingesnis, kad asmens duomenys reikštų ir tuos duomenys, kurie gali padėti išskirti asmenį, kad tai būtų įtraukta į reglamento taikymo sritį. Ir Antras, antras svarbus dalykas, kurį norėjau pasakyti, labai prašau nesumenkinti sutikimui taikomų reikalavimų. Ačiū uždėmesį. Jeigu nebus galimybės aptarti šių klausimų dabar, tai mielai prisijungčiau prie aptarimo elektroniniu paštu. Ačiū. Uh, thank you very much, Frederick, for Dėkuoju Frederikui už tai, kad suteikė mums peno pamastymams. Dabar klausytojus paraginčiau pateikti klausimų. Visų pirma, Vokietijos Bundestago narys, ponas Konstantin Vannots, prašau neviršti dviejų minučių kalbimo laiko. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkoju už įdomius pranešimus, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes e, palankiai vertiname tai, kad e, reglamentas yra taikomas ir ne ES įmonėms, ypač e, atsižvelgiant į taip vadinamosios socialinius tinklus ir konkrečiai Facebooką, tai yra būtina ir svarbu. Klausimas ponui Diksui. Kaip Jūs e, vertinate likščio linę teisėkurą susijusią su profiliavimu? Ar manote, kad reikėtų ką nors reformuoti? Ačiū. Siūlyčiau surinkti e, klausimus, o tada e, suteikti galimybę atsakyti. Ponas Heraldas Reichenbach iš Vokietijos Bundestago. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš taip pat e, manau, kaip ir ekspertai, kad e, asmens duomenų pagrindinės teisės neturėtų būti susilpnintos e, dėl laisvo duomenų judėjimo ar bendros rinkos kūrimo ketinimo. Dažnai sakoma, kad žmogaus orumas yra neliečiamas, tačiau e, jokių būdų ne įmonės ar ekonomikos modelis. E, kalbant apie mm, profsąjungų sąjungas arba darbuotojų atstovų, atstovus, e, Kaip tik šioje srityje vyko profiliavimas ir daugeliu atveju, kalbant apie profiliavimą, duomenys buvo e, tvarkomi masiškai. E, todėl noriu paklausti, kaip jūs vertintumėte visų poslinkių ateitį? Prieš du metus dar buvo sakoma, kad asmens tapatybės nustatyti nėra įmanoma. Tačiau dabar yra kuriami vis tobulesni modeliai, tiksliniai modeliai ir kalbėti apie anonimiškumą arba tapatybės slėpimą pasinaudojant pseudonimu nebėra įmanoma. E, Ar nemanote, kad galbūt reikėtų numatyti tam tikras teisinės priemonės tuo atveju, kai siekiama duomenis išlaikyti anonimiškai arba mm, naudoti pseudonimus? Dėl 82 straipsnio Europoje yra labai skirtingų profsąjungų taip pat darbo santykiai yra reglamentuojami labai skirtingai. E, todėl reglamentas e, nubrėžia tik bendrą liniją, o tai, kad e, reglamentas atveria galimybę konkretinti tam tikras nuostatas, yra gerai. Mano supratimu, reikėtų e, vengti bet kokio lygiavimosi į viršų. E, mano supratimu, reikėtų daugiau sprendimo laisvės palikti nacionaliniams valstybėms. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Lenkijos senato atstovui ponui Seveninskijui. Pani Przewodnicząca. Pone pirmininkė, ponas pirmininkė, norėjau pritarti ponui Aleksandrui Diksui ir ponui Arminui Dutin, taip pat mano prelegentams iš Bundestago. Mano supratimu, reikia siekti reglamento, o reglamente siekti nuostatos, kuria būtų užtikrinta pati palankiausia darbuotojų apsauga, užtikrinant, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų teikiama teisinė apsauga turi būti išlaikyta. Priešingų atveju šioje srityje atsiras teisinių kolizijų mūsų konstituciniai teismai turės dirbti intensyviau, e, todėl kad ES teisė yra numačiusi tai, kad kolektyvinės darbo sutartys ir kolektyvinėmis darbo sutartimis numatyti teisiniai santykiai turi viršenybę net prieš ES reglamentus. Todėl Šiais atvejais teis, nacionalinių teisės įstatymo viršenybė yra aktuali ir ES teisės tikslas tikrai nėra sumažinti apsaugą, o tik ją padidinti. Ačiū. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei. Labai ačiū. Du žmonės dar paprašė žodžio. Pirmiausia, kolegė Batet, socialistė iš Ispanijos, o tada ponė Zipel. Muchas, muchas gracias. Eh, creo que ha sido un panel eh, muy interesante. Por... Ačiū. Ši posėdžio dalis turinio prasme buvo labai įdomi. Buvo labai naudinga išgirsti, kokia yra Vokietijos pozicija, o Vokietijos atstovų tarp pranešėjų buvo daug. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Visų pirma, dėl to, ką sakė ponia man. Man susidarė įspūdis, kad ji turėjo tam tikrų abejonių dėl pritaikytusios pri, privatumo apsaugos, automatinės apsaugos. Kalbėjau apie tam tikras techninės priemonės, kurių būtų galima imtis. Manau, kad šį klausimą būtų galima išspręsti taip, kad būtų naudinga vartotojams kad būtų užtikrintas didesnis aiškumas. Nelabai sudomino tai, ką sakė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas, kalbėdamas apie mažas ir vidutinės įmonės. 90 procentų įmonių yra tokios, kuriuose dirba mažiau nei 250 e, darbuotojų. Taigi manau, kad galvojant apie tai reikėtų remtis kitokiais kriterijais. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad įmonė yra maža, joje dirba vos penki darbuotojai, tačiau ji turi labai svarbios įrangos. Taigi manau, kad kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės reikėtų kitokių kriterijų. dar pasakysiu, kad visiškai pritariu Amsterdamo universiteto atstovui, ponui Borgesijus. Jis užsiminė apie esminius dalykus, kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti veiksmingą piliečių apsaugą. Ačiū. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will versuchen, es kurz zu machen. Ačiū. Ehm, kalbėsiu trumpai tai, kad sutikimas darbuotojų atveju yra panaikinamas, mano supratimu, yra gerai. E, todėl, kad daugeliu atveju duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami, e, neatsižvelgiant į tai, kas yra geriausia darbuotojui. Stengimasis mažinti biurokratiją yra puikus. Tas pastangas mes matome kiekvieną kartą, kai pateikiamas naujas tiesiekros pasiūlymas. Tačiau iškyla klausimas, kodėl niekas nekalba apie padidėjančius kaštus gyventojams. Uh, Facebook'e aš e, galiu um, teikti visokariopą informaciją. E, parduotuvėje aš galiu e, atsiskaityti elektroninę mokėjimo kortelę ir atsiskaitydama jau tarsi pritariu, kad mano duomenys būtų perdodami toliau. Jei moku kreditinę kortelę, mano kreditinės kortelės duomenys yra naudojami kažkokiais kitais tikslais. Mano supratimu, tokiu būdu tikrai nemažinama biurokratija įmonėse. Aišku, duomenų apsauga kainuoja, tačiau turime pagaliau labai aiškiai pasakyti, kad duomenų apsauga gali teikti konkurencinių pranašumų. Ir šį rytą mes kalbėjome apie tai, kad duomenų apsauga nėra tik pokalbis apie gražų orą ar orų prognozės. Duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių mūsų piliečių teisių. Aišku, Tai galbūt yra tema naujoms diskusijoms ir mes dabar mm, nepaliaujamai didiname e, tos duomenų apsaugos kaštus ir kainą, kurią moka mūsų gyventojai. So Dabar suteiksime galimybę pranešėjams atsakyti į klausimus. Nebūtina atsakyti į visus klausimus, tik tuos, kurie jiems aktualūs. Pradėsime iš kairės, judėsime į dešinę. Atsakysiu į vieną klausimą, o būtent į klausimą apie ateitį. Nežinau, ar tikrai tiksliai viską išgirdau, jei negalėsime aptarti vėliau. Jūs kalbėjote apie asmenis, apie profilius be vardų, anoniminius profilius ir kaip bus ateityje. Manau, kad galvojant praktiškai, tokie profiliai po maždaug dešimties metų bus visiškai realūs ir manau, kad būtent jie sudarys didelį domenų tvarkymo dalį. O kokia yra teisės ateitis, manau, kad lengviau būtų taikyti reglamentą, jeigu būtų pridėta tam tikrų nuostatų dėl išskirimo. Singling out. Manau, kad šitie žodžiai tikrai padėtų. Ja, nur kurz äh, zu der Bemerkung. Trumpai. Ähm, atsakydamas į äh, Lenkijos atstovo klausimą. Nesupraskite mane neteisingai. Europos reguliavimas gali numatyti būtiniausius standartus taikomus visiems. E, nereikia um, užkirsti kelią, kad kai kurios valstybės narės taikys griežtesnius reikalavimus, pranokstančius ES teisės aktus. Tai yra labai svarbi politinė pozicija. Uh, Gal čia su vertimu susijusi e, klaida ar nesusipratimas, tačiau aš tiesiog norėjau išaiškinti, kokia buvo mano pozicija. O kreipdamasis į Ispanijos atstovus noriu pasakyti, kad pagal dabartinį pasiūlymą keitimasis duomenėmis e, prasideda kai yra viršiamas tam tikras darbuotojų skaičius įmonėje. E, arba, kitaip tariant, pavyzdžiui, diskusijos e, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, ypač iš Austrijos pusės, parodė, e, kad reikėtų užtikrinti užtikrinti duomenų apsaugą užimtumo srityje per e, duomenų apsaugos pareigūnus įmonėje. Uh, Ačiū, tiesiog norėjau pasakyti, kad dabar vertėjai baigia darbą. Jūs išvertė paskutinį. Uh,